Chers collègues, je vous propose de prendre place. Et... Gerbiami kolegos, užimkite savo vietas ir pradėkime, prateskime posėdį. 13 klausimas pagal darbo atvarkę. Paprašyčiau kolegų atsisėsti. Taigi, 13 darbo atvarkės klausimas. E, Tai yra ponios Jotovos parengta nuomonė dėl moterų darbo sąlygų paslaugų sektoriuje. Ir, ir kaip yra akivaizdu iš pavadinimo, parengė moterų komitetas, taigi nuomonės referentė. Žodis jai. Be abejo. Labą dieną ir iš tikrųjų moterų darbo sąlygos yra tema, kurią mes svarstame jau ne, ne pirmą kartą. Mes vis svarstame, kaip sudaryti sąlygas moteriams derinti darbą ir šeimą, kaip e, eliminuoti visas diskriminacijos formas, įskaitant moterų iš įvairių etinių grupių diskriminaciją, nes jos patiria dvigubą diskriminaciją. Deja, nepaisant visų mūsų pastavų, pastangų, e, ta diskriminacija vis dar egzistuoja. Ir šiandieną būtent moteris kenčia labiausiai nuo vyriausybių taikomų taupimo priemonių. Ypač e, ekonominė krizė palėtė moteris ir jaunas moteris, bet tai ne jų kaltė, todėl Europos komisija turi apsiimti ir įvertinti e, poveikį tų priemonių, kurios buvo pritaikytos e, darbo rinkoje. Europoje reikalingos darbo vietos, lygios teisės, būtina suteikti lygias galimybės ir lygias e, teisės visoms dirbančioms moteriams. Šiandieną 9 iš 10 e, naujų darbo vietų yra sukūriamos e, paslaugų rinko, rinkoje. Ir iš tiesų paslaugų rinka gali atverti galimybę sukurti daugybę naujų darbo vietų. Būtent todėl mes turime pasistengti tą rinką sukurti kaip e, galima greičiau. Toliau turime plėtoti paslaugų sektoriaus potencialą. Ir mm, sudaryti galimybės taip pat pasinaudoti paslaugų rinkos teikiamomis e, ypati, privalumais. Toliau reikia pasakyti, kad vienas iš tikslų nustatytų e, Europos 2020 m. strategijoje yra pasiekti, kad 75 procentai e, moterų būtų užimtos iki 2020 metų. Tačiau dar ir šiandieną yra patirima eksploatacija, ypač dirbant mažiau kvalifikuotą darbą, kurį dažniausiai ir dirba moteris. Būtina e, tobulinti tam tikras e, darbo santykius rytis, kaip antai kolektyvinės sutartis ir e, panašius dalykus. Taip pat e, reikia garantuoti tinkamas darbo sąlygos. Daugelis e, moterų dirbamų darbų yra namų ruošos ir kiti pasikartojantis darbai, rutininiai tokie darbai. Ir atsižvelgiant į moterų migrančių darbą, kuris iš tikrųjų e, užima labai didelę dalį paslaugų sektoriuje, e, reikia pasakyti, kad atlyginimai dar toli gražu netitinka E, standartų arba minimalių algų. E, tad reikalinga e, užtikrinti tinkamas darbo sąlygas tokioms moteriams, taip pat sudaryti sąlygas joms kelti kvalifikaciją. Moterų paslaugų sektoriuje tema yra labai aktuali, tema ji labai plati, bet be abejo mes negalėjome apžvelgti visų e, aktualių aspektų. Tačiau tikiuosi, kad diskusijose mes išgirsime gana gerų, racionalių pasiūlymų apie tai, kaip spręsti e, kylančias problemas dėl moterų žimtumo. Manau, kad e, Europos komisija taryba turėtų pasiūlyti atitinkamas priemonės, įskaitant teisė kuros priemonės, kurios leistų pagerinti darbo sąlygos e, moteriams ir kurios leistų išnaudoti visą paslaugų sektoriaus teikiamą potencialą. Norėčiau paklausti komisijos, ar komisija ketina priimti naujų teisės aktų šioje e, srityje, ar ketinama kovoti su e, nelegaliu darbu ir eksploatavimu, ar ketinama kelti moterų kvalifikaciją, kad jos taptų patraukliomis darbo rinkoje. Ir ar yra ketinama parengti direktyvą nukreiptą į e, paslaugų sektorių, kokiu keliu ketina žengti komisija Aš suprantu, kad ši tema yra sudėtinga ir labai plati, bet e, ir todėl ypač svarbu, kad e, bet kokie teisės aktai priimti šios srityje e, būtų grįžti ir juose neliktų vietos interpretavimai. Dėkoju pranešėjai. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū pranešėjai už dokumento pristatymą. Aš pati puikiai žinau, e, ta, kaip būna su tokiu dokumentų rengimu, ženklų skaičius yra ribotas ir vis dėlto tik paskutinėme punkte yra užsimenama apie problemas, su kuriomis susiduria moterys dirbančios um, namuose, namų kyje. Uh, čia reikia kalbėti būtent apie moteris paslaugų sektoriuje. Ir tikriausiai dėl riboto ženklų skaičiaus buvo pasirinkta kalbėti būtent taip ir nekonkretizuoti um, kai kurių kitų aspektų. Jūs paminėjote, aišku, šiaip jau pačius svarbiausius dokumentus ir moterų reikalų komitete vakar aptarėme labai išsamaus pranešimo projektą, kuriame buvo kalbama ir apie konkretesnius jau aspektus ir detalės, bet čia nuomonės projekte yra tiesiog užsiminama apie pačius esminius dalykus ir turėčiau dar vis dėlto klausimą ar pasiūlymą kai ką patikslinti. Antram punkte yra kalbama e, apie mokestinės e, lengvatas ar specialią mokesčių ir išmokų tvarką asmeninių ir namūkio paslaugų sektorio dirbantiems asmenims, bet iš tikrųjų čia galbūt mm, valstybės narės turėtų nuspręsti, kokį kelią rinktis, ar jos nori europinio kelio šioje srityje, ar mm, vis dėlto taiko savo kokią nors sistemą ir galėtų su jie pasidalyti su kitomis valstybėmis, valstybėmis narėmis. Tai tiek iš mano pusės. Dėkuoju. Ačiū. Ar bus dar daugiau norinčiųjų pasisakyti? Pone Cuber. Obrigada, senhora Presidente. Uh, em primeiro lugar. Pone pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad tiek pranešimas pats, tiek pati nuomonė, man atrodo, labai svarbus Yra gerai, kad atsižvelgiama į tai, jog paslaugų sektorius yra sektorius, kuriame ypač mm, nemažas vaidmuo tenka moteriams. Ir būtinai reikia užtikrinti tam tikrus dalykus šioje srityje ir jų nekvestionuoti. Moterų ir vyrų lygių galimybių užtikrinimas nėra um, sklandžiai vykdomas dar kol kas. Ir jau dabar galiu pasakyti, kad nesame visiškai linkę pritarti lankstumo elemento didinimui šiame sektoriuje, kai yra kalbama apie darbo sąlygų numatymą. pakanka vien pažvelgti darbo rinką, į darbo sutartis, kad suprastume, jog jeigu pasisuka kalba apie lankstumą kaip pagrindą kurti darbo santykius, tai tikrai nebūna naudinga darbuotojams ar darbuotojoms dažniausiai. Dažniausiai viskas yra pasukama taip, kad būtų naudingiau darbdaviui. Taigi viena vertus yra tas lankstumo elementas, uh, Galvojant apie darbo vietas, moteris be abejo turi turėti galimybę derinti e, šeimos ir profesinį gyvenimą, bet kita vertus darbuo, darbdaviai neretai privaloma tvarka tiesiog verčia darbuotojus sudaryti labai lankščias um, darbo sąlygas numatančias sutartis dėl to, kad patys turi iš to naudos. Taigi, ko mums reikia, yra stabilios darbo sutartys, reguliarūs, konkretus darbo laikai turėtų būti nustatomi ir įvedamos priemonės leidžiančios moteriams suderinti šeiminį ir profesinį e, gyvenimą. Būtent ta prasme reikėtų kurti lankstumą, bet nepainioti kai kurių dalykų tarpusavyje, nes čia yra skirtumų. Ačiū. Ar bus dar norinčių pasisakyti? Pone Karimanė. Ačiū, ponė pirmininkė. Buvo pasakyta jau ne kartą, kad krizė labiausiai paveikė moteris, moteris, kurios atsiduria labai nepalankioje padėtyje, pavyzdžiui, dėl to, kad neturi reikiamo išsilavinimo. Uh, ir panašiai, bet aš manau, kad ir fizinio sunkaus arba psichologiškai sunkaus darbo um, poveikis moteriams turi būti įvertinamas. Jeigu galvojame apie darbo sąlygas, iš karto galvojame taip pat ir apie pensijų klausimą, kadangi tai vienas su kitu susiję dalykai darantis vienas kitam poveikį. Uh, Ir reikia kalbėti ne vien tik tai apie socialinius aspektus, bet taip pat ir apie, pavyzdžiui, darbą su pavojingomis medžiagomis darbo vietoje. Tai turėtų mums taip pat rūpėti. Moteris, kurių amžius yra gimdybinis vis dar neturėtų dirbti tokiose darbo vietose, neturėtų būti verčiamos dirbti su pavojingomis medžiagomis. Ir Dar pabaigai norėčiau pasakyti, kad reikia taip pat minėti būtinai ir darbo vertę. Kaip moteris save realizuoja šiais laikais darbo, darbo vietoje ir darbo rinkoje. Taigi darbo vertę būtų naudinga akcentuoti. Ir dar, ponė pirmininkė, reikia būtinai taip pat ir prevencinės politikos priemonių imtis. Būtinai prise de parole. Manau, kad jau daugiau niekas nebenori pasisakyti, todėl aš norėčiau suteikti žodį poniai Jotovai apibendrinti išgirstas pastabas. Dėkoju, pirmininkė. Ir dėkoju visiems kolegom, kurie pasisakė. Akivaizdu, kad šis klausimas yra labai sudėtingas Ir viskas, ką aš noriu padaryti, tai pasiūlyti tam tikrą schemą ar tam tikrus pasiūlymus, kaip išspręsti ši, tas problemas ir sunkumus. Na, o kolegos e, gali e, prisidėti, e, padėdami patobulinti moterų komiteto pateiktą pranešimą. Na, pasižiūrėkime. Data pakeitimams pateikti yra 12 e, val. birželio 4 dieną. Ir balsuosime 20 e, birželio dieną, o galiausiai turės būti priimta e, nuomonė Liepos 10 dieną. Na, o dabar pusę dešimtos bus balsavimas, kol kas darome pertrauką iki pusės dešimtos. Um, plutôt que... Attendez, attendez, partez pas tous. Plutôt que de suspendre nos travaux, euh, monsieur... Neišeikite, prašau, iš salės, prašo pirmininkė. Ar ponas Falbrio yra salėje? Euh, Est-ce que je peux proposer que M. Falbre fasse le, le compte rendu Turiu pasiūlymą. Gal Ponas Falbre galėtų mus pristatyti, kas atsitiko Turinė, nes Turinė lankėsi mūsų delegacija. Taigi, iki balsavimo liko 8 minutės ir ponas Falbre galėtų papasakoti, kas, atsitiko, kas įvyko, kas buvo e, Turinė. Nes e, manau, kad jūs jau nebebus ši, po pietų, kai mes svarstyšime šį klausimą. Taigi, 28 darbo atvarkės klausimas. E, delegacija, Europos e, parlamento delegacija į Europos mokymo fondą Turine. Žodis Jums. Gracias. En primer lugar, quisiera que la vez. Ačiū. Na, visų pirma, norėčiau pasakyti, kad kitą kartą norėčiau norėtųsi, kad e, dalyvautų e, delegacijoje daugiau mūsų komiteto narių. Ne tik todėl, kad Turinas yra puikus miestas, bet ir todėl, kad ta institucija, kurioje lankėmės, o mūsų buvo tik tai du iš mūsų komiteto, yra labai įdomi institucija. Tai yra Europos mokymo fondas ir apie šio fondo veiklą mes žinome labai nedaug. Tikriausiai daugelis e, užimtumo komiteto narių net nežino, kad tokia institucija, kad toks fondas egzistuoja. Jiems yra skiriamas 20 milijonų eurų biudžetas e, per metus, tur yra 130 e, darbuotojų. Visi iš jų yra labai aukštos kvalifikacijos specialistai. Ir taip pat mes pridėjome dalomąją medžiagą e, pranešimą apie mūsų vizitą. E, fondo nariai yra. Fondo narių yra daugiau negu ES valstybių narių, yra 31 valstybė. Ir be abejo, fondas veikia ir kai kuriuose ES valstybėse narėse. Vienas pagrindinių darbo tose valstybėse tikslų yra užtikrinti, kad tose valstybėse žinotų arba žmonės sužinotų ir išmoktų tai, ko jie nemoka ir kad jie pradėtų dirbti, kad susirastų darbą. Taip pat stengiamasi užmėgsti gerus santykius tarp darbdavių ir darbuotojų potencialių darbuotojų, kad e, darbdaviai pasirūpintų e, būsimų darbuotojų apmokymų prieš pradedant jiem darbą, kad jie išmoktų e, dirbti toje šalyje, kurioje gyvena. Taip pat stengiamasi suteikti žinių apie tai, kaip dėrėtis, kaip ieškoti darbo. Daugelis fondo darbuotojų su kuriais susitikome, tikrai labai aukštos kvalifikacijos, tai yra iš įvairių valstybių atvykę ekspertai. Ir vienintelio dalyko, ko pas, vienintelis dalykas, kurio pasigėdau, tai yra tas, kad na, jie kalba daug apie savo sėkmes, apie savo nesėkmes, bet manyčiau, kad jie turėtų atvykti su vizitu į mūsų komitetą ir trumpai pristatyti savo veiklą, nes mes apie tai nežinome, bet to ir pasigėdau. Manau, kad e, fondui reikalinga daugiau kalbėti apie tai, ką jie daro, kuo jie užsijima. Jie turi pasistengti, kad apie juos būtų žinoma. Ir Kas man labai patiko yra tai, kad Europos mokymo fondas na, <clears throat> gali padėti išspręsti ir kritinės situacijas. Jie padėjo spręsti panašias kritinės situacijas Ukrainoje, kitose šalyje. Ne, mes Europos parlamente, Europoje labai dažnai e, kritikuojame ne, ne valstybės narės už tai, kas pas juos vyksta. Bet e, iš tikrųjų mes nekritikuojame savo valstybių narių už tos blogumus, kurie pas mus vyksta. Norėtųsi, kad tas fondas ir toliau dirbtų Ukrainoje, Baltarusijoje. Ir aš lab, norėčiau pasiūlyti, kad kitą kartą organizuojant vizitus į Europos mokymo fondą e, būtų informuojamos didesnės delegacijos, kad daugiau mūsų komiteto narių galėtų vykti į e, tokius vizitus. Šį kartą mūsų buvo tik tai du. Ir at, taip pat dar turiu pasakyti, kad lipdamas iš lėktuvo grįždamas namo susitrenkiau galvą, teko vykti į ligoninę. Tad vizitas galiausiai buvo gal dar ir gana skausmingas. Ačiū, sako pirmininkė, už e, tokį vizito apibendrinimą. Manau, kad e, tai buvo puikiai idėja. Manau, kad tokių vizitų galėtų būti ir daugiau. Ir e, be abejo, nereikėtų apsiriboti ir vien tik tai e, na, raštišką e, delegacijos narių ataskaitą komitetui. Aš manau, kad mums ir toliau reikėtų praktikuoti tokį žodinį e, vizito apibendrinimą, kaip kuris ką tik tai ir įvyko. Aš pati vadovavau delegacijai, kuri įvyko į Turiną į prieš keletą metų dar buvo ponas Čiau. Su manim vyko um, dar keletas narių ir mano įspūdžiai buvo labai panašus kaip ir jūsų ponas e, e, Fabre. Man galva, ši organizacija atlieka milžinišką darbą, labai svarbų darbą. Ir iš dalies e, todėl, kad jiems vadovauja labai energinga moteris ir direktorė iš tikrųjų labai kryptingai kreipia fondo veiklą. Dirbama labai daug su viduržėmio jūros regiono šalimis, e, su rytų Europos šalimis. Ir fondas e, lankėsi parlamente, e, kai buvo sprendžiami klausimai, e, kuriems buvo reikalinga ir jų patirtis. Ir galiausiai reikia paminėti ir tai, kad e, su mūsų kompetencijų sritimi e, susijusius klausimus gvildena dar keturi fondai, kurie atlieka labai didžiulį darbą užimtumo ir socialinių reikalų srityje. Ir aš norėjau pasakyti, kad jeigu mums prireiktų kažkokių tai argumentų, norint paremti tam tikrus sprendimus ar siūlymus, tai mes tikrai galime remtis tų fondų darbu. Ir kalbant apie biudžetą, apie e, finansinę perspektyvą e, ateinančiams laikotarpiams, kai kurie e, Nariai teigia, kad agentūroms skiriami, skiriamos lėšos yra paprasčiausiai išvaistomos. Tačiau manau, kad e, mūsų fondų e, pavyzdys e, rodo ką kitą. Ir mažinant tokių institucijų finansavimą mes pjautumėm šaką, ant, ant kurios patys sėdime. Na, o dėl tokios negausios delegacijos, tai reikia pasakyti, kad jeigu būtų, vyktų de, decentralizuotas e, valdymo būdas, aš tikrai norėčiau, kad visi mūsų vyktų į Turiną, bet, bet taip nebus. Mūsų biudžetas yra ribotas ir tenka apgalėstauti, kad uh, mūsų narių skaičius, kurį galime siūsti e, vizitams, priklauso nuo mum skirtų metinių lėšų. Todėl negalime išsiųsti kiekvieno, kuris norėtų važiuoti. Bet atsižvelgiant į tai, ką jūs pasakėte apie vizitą, ir atsižvelgiant taip pat į e, komiteto laukiančius darbus, manau, kad e, iš tiesų reikėtų pasistengti labiau pasiremti pasinaudoti fondo patirtimi ir įdirbiu. Juolab, kad apsilankius ir užmesgus e, ryšius su fondu tikrai e, tą padaryti turėtų būti lengviau. Pavyzdžiui, vakar mes kalbėjome apie kaiminystės politiką ir sakėme, kad e, vėlgi svarstant tą klausimą galėjo dalyvauti ir Europos mokymo fondo atstovai. Būtų buvę labai naudinga. Bet vėl ačiū e, kolegai Falpre e, už jūsų pasisakymą ir kad padėjote mums sulaukti balsavimo laiko. Ir per tą laiką visi <coughs> nariai susirinko į salę ir todėl mes galime pereiti prie kito darbo atvarkės punkto. Negaliu rasti, sako pirmininkė, bet štai pagaliau radau. Taigi 14 klausimas - balsavimas. Ar visi turi balsavimo korteles? Ir dabar balsavimo sąrašai. Euh, l'optimisation du rôle du développement territorial dans la politique. Teritorinio vystimosi vaidmens stiprinimo gyvendinant sanklaudos politiką. Tai yra nuomonė, kurią mes rengėme regi komitetui ir nuomonės referentas yra pane Huismanova iš ALDE frakcijos. Ir balsuoti pradedam dabar. Euh, Taigi, pirmasis pakeitimas, pirmoji dalis, kas už prieš susilaikė priimta. Kompromisas A už prieš susilaikė priimta. Kompromisas D. Trys frakcijos jį pateikė kas už. prieš, kas už tai yra? Kas už? EPP prieš, supratau, bet kas už? Prieš? Susilaikė? Priimta. Toliau septintasis pakeitimas. Pono Bliu, žodinis pakeitimas. Ar bus prieštaravimų dėl to? Ne. Tuomet balsuojame dėl pakeisto pakeitimo už, prieš susilaikė priimta. Antroji dalis B kompromisas, kas už. Trys frakcijos už, prieš susilaikė priimta. Antroji dalis, pono Šrioter. Dešimtasis pakeitimas už, prieš susilaikė priimta atmesta. Kompromisas C. Keturios frakcijos pateikė jį, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Penkioliktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Šešioliktas už, prieš, susilaikė, priimta. Trečioji dalis. Septynioliktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Priimta. Ketvirtoji dalis, 18 pakeitimas, atkrenta. Visi kiti taip pat iki 24. Dabar dėl 24 panaudojuč pakeitimo balsuome, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 25 už, prieš, susilaikė, priimta. Dėl 25 pasitikrinsim, ne? 26 atkrenta, dabar 27 kas už, prieš susilaikė priimta. 28 pranešėjos, už prieš susilaikė priimta. E kompromisas. Dvi frakcijos, kas už, kas už prieš susilaikė priimta. Ketvirta dalis. Pranešėjos Žodinis pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė priimta. Vis dar ketvirtoji dalis. 31, 31 pakeitimas, žodinis pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė priimta. Penktoji pastraipa. Pakeitimas, e, kas už, prieš, susilaikė priimta pritart. 36 pakeitimas pono Pupakio, kas už, prieš susilaikė pritarta. 37 pranešėjo už prieš susilaikė pritarta. 38 už prieš susilaikė pritarta. 39 pranešėjo, kas už, prieš susilaikė pritarta. Šeštoji pastraipa G kompromisinis pakeitimas, keturių frakcijų už prieš susilaikė pritarta. 42 pono Buliom pakeitimas su žodinė pataisa, niekas jai neprieštarauja. Taigi e, šią, šį pakeitimą su pataisa teikiu balsuoti už prieš susilaikę pritartą. 43 pakeitimas atkrinta, 44 dabar ponios Papadopulų, kas už prieš susilaikė pritarta. 45 <clears throat> ponas Harkins su žodinė pataisa atkrinta. Taigi e, ponios Papadopulų 46 pakeitimas už prieš susilaikė pritarta. Dabar tikiu balsuoti visą nuomonės projektą. Su pakeitimais balsuosime elektroniniu būdu. a pu voter? Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. 42 balsavo, 309 už, vienas prieš, vienas susilaikė. Sveikiname pranešėją. Dabar balsuosime dėl 16 pakeitimo Europos statistikos programa 13-17 e, metams. Paranešimą parengė tiksliau nuomonė ponas Koza, 25 pakeitimas, pono Hendelio už prieš susilaikė pritarta, 26 ponas Papadopulkas už prieš susilaikė pritarta ketvirtas straipsnis pirmoji. Dvidešimt šeštą pasitikslinkime. Kešim balsavo, 22, 23 už, 18 prieš, pritarta. Ketvirtas straipsnis, pirmoji dalis A. Kompromis pakeitimas, keturios frakcijos teikia, kas už prieš susilaikė, pritarta. <clears throat> Ketvirtas straipsnis, antroji dalis, e, trečioji įtrauka, trisdešimtasis reikaman ir pakeitimas už prieš susilaikė, atmesta. Ketvirtasis straipsnis, trečioji dalis B kompromisas, keturios frakcijos teikia už prieš susilaikė, pritarta ketvirtas straipsnis trečioji dalis, 32 pakeitimas atkrinta, dabar penktas straipsnis C kompromisas, keturias frakcijas teikia, už prieš susilaikę, pritarta. Šeštas straipsnis A dalis, septintas pakeitimas atsimtas, teikiu balsuoti 308 papadopų pakeitimą su žodinė pataisa, niekas jai neprieštarauja. Taigi balsuojame dėl šio pakeitimo su pataisu už prieš susilaikė pritarta, 8 straipsnis 309 pakeitimas, karima dėlį už prieš susilaikė pritarta, 40 Hendelio pakeitimas teikiu balsuoti už prieš susilaikė pritarta, 41 pakeitimas atsimtas, teikiu balsuoti 42 ponios Papadopulų pakeitimą už prieš susilaikė atmestą pirmojo e, priedo, pirmasis skyrius, trijų frakcijų kompromisų pakeitimas už prie susilaikę pritartą. Pirmasis priedas, pirmasis skyrius, e, penktasis pakeitimas už prie susilaikę pritartą, E kompromisų pakeitimas už prie susilaikę pritartą, 49-asis panas dėlė pakeitimas kas už prieš susilaikę. Nereikia daugiau balsuoti, kas už 49. Su dar kartą. Už prieš susilaikę pritarta. 50 ryka man ir pakeitimas, kas už prieš susilaikė atmesta 51 ponios dėly, už prieš susilaikė pritarta 52 e, tos pačios autorės už prieš susilaikė pritarta 53 e, už prieš susilaikė atmesta 54 tos pačios autorės už prieš susilaikė atmesta 55 pono Hendelio už prieš susilaikė pritarta. Pirmojo priedo, e, pirmojo skyriaus e, antrosios e, Taškas vienas dalies, pirmos pastraipos, 56 aspektims pampupakio, kas už pirmąją dalį už prieš susilaikė pritarta, kas už dalį, kuri pasėda nuo Anton Rest, už prieš susilaikė atmesta. 57 Kinga Gans. Už prieš susilaikė pritarta, 58 Kinga Gans. Už prieš susilaikė pritarta, 6 pranešėjo už prieš susilaikė, pritarta septintasis už prieš susilaikė, pritarta aštuntasis už prieš susilaikė, pritarta 59 pono Hendelio su žodinė pataisa, kurią teikė ponė Papadopulo, niekas neprieštarauja, taip. Taigi turime balsuoti 59 pakeitimo originalios versijos, kas už, kas prieš, susilaikė atmestą. 60 Tomo Hendelio pakeitimas už prieš susilaikė, atmestas 61 to paties autoriaus už prieš susilaikė. Neaiškus balsavimo rezultatai, dar kartą kas už 61 prieš susilaikė. <clears throat> <clears throat> tikslinės elektroniniu būdu, ar visi balsavote, balsavo 44, 19 už 23 prieš, tai reiškia atmesta. F kompromisas pakeitimas, keturių frakcijų už prieš susilaikė pritarta, 63 rykos manė pakeitimas už prieš nežinau, nepamačiau, kaip balsavo liberalai. Dar kartą, 63-asis, kas už prieš susilaikė pritarta, 64-asis ponios Papadopulų, kas už prieš susilaikė atmesti. 65-asis karimo daly už prieš susilaikė pritarta, 66-asis ponios Papadopulų už prieš susilaikė atmesti atmesta 67 tos pačios autoriais. Už prieš susilaikę atmesta 68 pono Pupakio už prieš susilaikę pritarta. G kompromisų pakeitimas trijų frakcijų už prieš susilaikę pritarta. 72 ponas dalykas už prieš susilaikę pritarta. 73 atkrinta. Vienuortasis pakeitimas pono Koza už prieš susilaikė pritartas, 74 Kinga Gons e, už prieš susilaikė pritartas, 75 Vienas Papadopoulos už prieš susilaikė. Pasitiksminti 25. Balsuoti pradedame. Ar visi balsavote? balsuoti. Baigėme 44 balsavo, 18 už 23 prieš e, atmesta 76 tos pačios autorės, kas už prieš susilaikė atmesta tą pačią balsų persvarą. H kompromisas keturių frakcijų už prieš susilaikė pritarta. 78 Rikos Manė pakeitė, 79 tiksliau už prieš susilaikė, atmesta 80 Tomo Hendelio už prieš susilaikė, atmesta 13 atsimtas, balsuojame dėl 40, 81 Tomo Hendelio, už prieš susilaikė, pritarta 82 Pono Popakio už prieš susilaikė. Pritarta, pritarta, 83-asis Tomo Jendelio už prieš susilaikė pritarta, 14-asis pranešėjo už prieš susilaikė pritarta, 15-asis ponios Papadopulų už prieš susilaikė pritarta, 16-asis e, Franco Obermairius žodinė pataisa, niekas jai neprieštarauja. Taigi balsuojame, kas už prieš susilaikė pritarta, 17 ponios dėly, už prieš susilaikė pritarta, 18 ponios papadopulų, už prieš susilaikė pritarta, 19 tomo hendulio, už prieš susilaikė atmesta, 20 ponios papadopulų, už prieš susilaikė atmesta, 21 tomo hendelio, už prieš susilaikė pritarta. 22 Fransu Obermairio už prieš susilaikę atmesta 23 to paties autoriaus už prieš susilaikę atmesta 24 to paties autoriaus už prieš susilaikę atmesta teikiu balsuoti visą nuomonės projektus pakeitimas balsuojame elektroniniu būdu balsuoti pradedame. Ar visi balsavote, balsuoti baigiame. 45 balsavo, 41 už, 2 prieš. Sveikiname pranešėją. Septynioliktasis punktas balsuojame dėl 2013 biudžeto nuomonės referentas Filip Bulio. Pirmoji dalis A kompromisas e, už prieš laikę pritarta. Trečiasis pakeitimas, pirmosios dalies, e, Kaburnoch už prieš susilaikę atmestą, antroji dalis B kompromisas, trijų frakcijų už prieš susilaikę atmestą pritarta. Devintas pakeitimas, ponas Kinga Gionš, už prieš susilaikę <clears throat> pritarta. Po antrosios dalies dešimtasis pakeitimas, nes Zuber už prieš susilaikė pritarta. 11. Kinga Gions pakeitimas su žodinė pataisa, niekas jai neprieštarauja, tuomet balsuojame dėl pakeitimo su pataisa už prieš susilaikę pritarta. Trečioji dalis tre, C kompromisas trijų frakcijų teikiamas, kas už prieš susilaikę pritarta. Po trečiosios dalies yra šešioliktasis e, pakeitimas už prieš susilaikę pritarta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 bando susigaudyti balsavimo sąraše. E, dabar D kompromisas pakeitimas, trijų frakcijų, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Pirmininkė atsiprašo, nes pamiršo teikti balsavimą 18 Jean Lambert pakeitimą, už tai atsiprašau. 18 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė pritartą. Bet dar balsavome tik už pakeitimo dalį. Ne, balsavome už visą 18 pakeitimą, nes dėl 17 nereikėjo balsuoti apskritai. Taigi dabar uh, Ketvirtoji A dalis, dešimtasis ponas Zuber pakeitimas su žodinė pataisa, kuriai niekas neprieštarauja, neprieštaraujama. Šiai pataisai, taigi, balsuojame dėl 20 pakeitimo originalios versijos, kas už žodiniam pakeitimui niekas nepritarė, kadangi buvo šią pataisai paprieštarauti. Dabar balsuojame už 20 pakeitimą be pataisos. Už prieš susilaiko atmesta didelio balsų persvara. Ketvirtoji A dalis 21 pakeitimas atkrinta. 22 pakeitimas ponios Zuber siūloma balsuoti dalimis. Teikiu balsavimui pirmąją dalį be sakinio consider that ir taip toliau, kas už šią pirmąją dalį, kas prieš, susilaikė, atmesta. Tačiau <clears throat> galime vis tiek balsuoti dėl antrosios dalies dabar, kas už, prieš, susilaikė, atmesta ketvirtoji C dalis 23 tos pačios autorės pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė susilaikė atmesta penktųjų dalis 24 Darden ir pranešėjo pakeitimas už prieš susilaikė pritarta, 25 Zuber pakeitimas už prieš susilaikė atmesta, 26 pono Dardeno ir pranešėjo, kas už prieš susilaikė pritarta, 27 pono Dardeno ir pono Prieto, kas už prieš susilaikė susilaikė atmesta 6.38 Kabarnoch pakeitimas už prieš susilaikė pritarta 29 pono Dardin atitinka 28 už prieš susilaikė pritarta baigiame šį balsavimą teikiu dabar balsavimo nuomonės projektas su pakeitimais elektroniniu būdu balsuojame kas už Pirmkė atsiprašo, balsuoti pradedam. Ar visi balsavote? 45 balsavo, 38 už, 4 prieš. Sveikiname pranešėją ir linkime jam sėkmės darybose. Dabar 18 e, punktas. Tai yra klausimai, kurie atsakoma žodžių tvirtinimas ir pasiūlymo dėl rezoliucijos tvirtinimas. Aš esu jūsų pranešėjęs šiuo klausimu. Siūlau pirmiausia balsuoti dėl klausimų, kurie atsakoma žodžiu. E, įžangai šio klausimo LP frakcija teikė pirmąją pakeitimą, už prieš susilaikė atmestą. Aiškia balsų persvarą atmestą. Pirmam klausimui e, LP teikia antrąjį pakeitimą ir siūlo balsuoti dalimis. Aš jums sakiau, kad balsavimo rezultatai buvo akivaizdus, aš neketinu tikslintis, nors norite pastikslinti balsavimo rezultatus dėl pirmojo pakeitimo. Tiksliau. Negaliu atsispirti LP frakcijos atstovų reikalavimams. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. 43 balsavo 22 už, 20 prieš. Jūs buvote teisus, vertėjo pasitikslinti, nes šiam pakeitimui pritarta. Taigi pirmajam klausimui teikiamas antrasis LP pakeitimas iš dviejų dalių, teikiu balsuoti pirmąją dalį e, nuo, kuri prasideda žodis vadas iki setting systems, kas už šią pirmą dalį prieš susilaikė atmesta, <clears throat> kas už antrąją dalį, jeigu jai pritarsime, tai taps papildomų klausimų, kas už prieš susilaikė šiai antrai daliai pritarta kaip atskiram papildomam klausimui. Trečiasis Alde frakcijos pakeitimas atkrinta. <clears throat> pirmininkė atsiprašo, galime balsuoti atskirai dėl trečio pakeitimo teikiu į balsavimą už prieš susilaiką pritarta. Ketvirtasis klausimas nauja redakcija, ketvirtas pakeitimas liberal frakcijos, kas už prieš susilaikė pritarta, teikiu balsuoti klausimai, į kurį atsakoma žodžiu, nauja redakcija su pakeitimais elektroniniu būdu. Balsuojame. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Keturiasdešimt trys balsavo. 36 už, vienas prieš, trys susilaikė. Dabar e, nuomonės projektas, rezoliucijos projektas, pirmoji, pirmoji dalis, B kompromisų pakeitimas, trijų frakcijų už prieš susilaikė pritarta. Tiksliamės elektroniniu būdu balsavimo rezultatus dėl B kompromisų. 42 balsavo, 22 už, 17 prieš 2 susilaikė pritarta. Pirmoji A dalis 22 žaliųjų pakeitimas už prieš susilaikė pritarta. 23 socialistų ir demokratų už prieš susilaikė pritarta. 24 žaliųjų už prieš susilaikė pritarta. 25 žaliųjų su žodinė pataisa. Ar, ar jie kas nors prieštarauja, niekas tuomet tikiu balsuoti, kas už Liberalai nebalsuoja, nežinau kodėl. 25 pakeitimas. Kas už prieš susilaikė. Gerai, tikslinamės elektroniškai. Dans mon logiciel. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. 40. Balsuoti baigiame. 18 už, 16 e, prieš, 6 susilaikė. Antroji dalis C kompromis pakeitimas, turiu frakcijų už prieš susilaikę. Pritarta. Trisdešimtasis. 30 e, antrosios A dalies pakeitimas, socialistų demokratų už prieš susilaikė atmesta, 31 liberalų, kas už prieš susilaikė pritarta, trečioji A dalis nauja redakcija, Aldė pakeitimas, 32 su žodinė pataisa, niekas jie neprieštarauja, tikiu balsuoti, kas už 32 prieš susilaikė pritarta. Trečioji A dalis nuo redakcijų, 33 atsir pakeitimas už prieš susilaikę atmesta, ketvirtoji dalis, 34 žaliųjų pakeitimas už prieš susilaikė atmesta, 36 socialistų demokratų už prieš susilaikė pritarta. 37 žaliųjų pakeitimas už prieš susilaikė pritarta. Pamiršau teikti balsavimui LP 35 pakeitimą, štai atsiprašau, dabar galvosuojame už prie susilaikę pritartą. Penkto dalis D kompromis pakeitimas keturių frakcijų teikiamas už prieš susilaikė pritarta. Šeštoji dalis keturisdešimtas pakeitimas ACR už prieš susilaikė atmesta. LP 41 už prieš susilaikė pritarta. Septinta Toj A dalis nuo redakcijos 42 LP pakeitimas už prieš susilaikė pritarta, 8 dalis E kompromisų pakeitimas keturių frakcijų teikiamas už prieš susilaikė pritarta. Dabar balsuojame dėl S ir D frakcijos 46 pakeitimo. Kas už? prieš susilaikė atmestą. Ir dabar aštuntosios sadalis nuo redakcijos 48 atsir pakeitimas iš dviejų dalių. Balsuojame dėl pirmosios dalies be žodžių to address excessive protection, taip toliau, kas už pirmąją dalį. Prieš turime pasitikslinti. Ar visi balsavote? Balsavimą baigiame. 42 balsavo, 21 už, 20 prieš. Antroji dalis atmesta, 49 pakeitimas S ir D už prieš susilaikė, atmesta 50 e, S ir D už prieš susilaikė, atmesta 51 S ir D. Aldė prašo balsuoti dalimis, kas už pirmąją dalį be žodžių uh, e, into extended employment status, už prieš susilaikė pritarta, kas už uh, likusią dalį už, prieš susilaikę atmestą. 8 dalis 52 pakeitimas už prieš susilaikę atmestą. 9 dalis F kompromisas dviejų frakcijų už prieš susilaikę. <clears throat> Pritarta Devintasis A, devintoji A dalis 55 žalių pakeitimas už prieš susilaikė pritarta, dešimtoji dalis 56 LP pakeitimas e, siūloma išbraukti tam tikrą teksto dalį už prieš susilaikė. Pasitikslinkime dėl 56. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. 42 balsavo, 23 už, 17 prieš, pritarta. 10 <clears throat> A dalis 59 SSD pakeitimas, kas už prieš susilaikę. Dar kartą, kas už 59 prieš susilaikė turime pasitikslinti dėl šio pakeitimo balsavimo rezultatus taip pat. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. 42 už, 42 balsavo 19 už, 21 prieš, 1 susilaikė, atmesta. 60-13 dalies pakeitimas LP, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 14 dalis H kompromisas už prieš susilaikė pritarta, 15 dalis 63 žaliųjų pakeitimas, kas už prieš susilaikė pritarta, 16 dalis pirmas į e, kompromisas, kas už prieš susilaikė pritarta, 16 A dalis 66 LP pakeitimas už prieš susilaikė pritarta. 17 dalis 67 SSD pakeitimas už prieš susilaikė pritarta, 19 B dalis J kompromisas 3 frakcijų už prieš susilaikė pritarta. 7, 18 pakeitimas, 60, 18 dalis 69 LP pakeitimas už prieš susilaikė pritarta. Pritarta 19 dalis kompromisinis K pakeitimas teikia penkios frakcijos, kas už prieš susilaikę pritarta. 19, 19 A dalis 72 S ir D pakeitimas su žodinė pataisa, kurią teikia ALDE frakcija. Niekas nepristrauja žodiniai pataisai. 72 pakeitimo žodinė pataisa, ar kas nors ją prieštarauja, niekas teikime balsuoti. Atitinkamai pakeistas 52 pakeitimą, kas už prieš susilaikė pritarta. 21 įtrauka S ir D frakcijos Pirmas pakeitimas jam pritarta, A konstojimo dalis, A kompromisas, keturios frakcijos teikia, kas už, prieš susilaikė pritarta, penktasis pakeitimas, B konstatuojamoji dalis, ECR teikia, už prieš susilaikė atmesta. D. E, norite pasitikslinti dėl penktojo pakeitimo, tikslinamės. droit votant. 18 pour, 24. 23 balsavo, 18 už, 24 prieš. Penktasis pakeitimas, kaip ir sakiau, atmestas. D konstatuojamoji dalis, šeštasis SRD pakeitimas, už prieš susilaikė pritarta. F konstatuojamoji dalis, devintasis pakeitimas ELP ir aštuntasis ALDE identiški. Balsuojame dėl abiejų kartų už prieš susilaikę. Turime pasitikslinti, mano manimu, pritarta. Ar visi balsavote, balsuoti baigiame. 43 balsavo, 21 už, 21 prieš. Tai reiškia, kad šiems pakeitimams nepritarta, teikiu balsuoti 10 S ir D frakcijos pakeitimą, kas už nuo pat posėdžio pradžios ir kaip įprasta nepasimiu savo balsavimo kortelės. O kai balsų pasiskirstimas būna vienodas, aš jau posėdžio pradžioje pasakiau ir kiekvieną kartą savo balsą priskaičiuoju. Per kai kuriuos balsavimus pridedu savo balsą. Ar galime tęsti balsavimą? F konstatuojamoji dalis, dešimtasis SSD frakcijos pakeitimas, kas už prieš susilaikė atmesta, septintasis ECR pakeitimas, kas už prieš susilaikė atmesta. Tai reiškia, kad e, lieka galioti F konstatuojamos dalies originali versija, 12 pakeitimas už prieš susilaikę pritarta, 11 S ir D už prieš susilaikę pritarta, 13 S ir D už prieš susilaikę pritarta. E, atmesta 14 tos pačios frakcijos už, prieš susilaikę pritarta 15 tos pačios frakcijos už, prieš susilaikę atmestas į konstatuojamą dalis 16 pakeitimas atsir, kas už prieš susilaikė atmesta J konstatuojamą dalis 17 pakeitimas LP su žodinė pataisa, kurią teikia pranešėja, ar kas nors jai prieštarauja. Taigi teikiu balsuoti, atitinkamai pakeistas 17 pakeitimą už prieš susilaiko pritarta. Ką konstatuojame dalis 18 LP pakeitimas už prieš susilaikė pritarta. E, Ką A naujo redakcija konstatuojamas dalis 19 ACR pakeitimas už prieš. Kas už? Prieš susilaikė. Manau, kad pritartat, čia jeigu pageidaujate, galime pasitikslinti balsavimo rezultatus dėl 19 pakeitimų. Ar visi balsavote? Balsavimą baigiame. 43 balsavo, 22 už, 15 prieš, 4 susilaikė, pritarta. Teikiu balsavimui visą rezoliucijos projektą su pakeitimais. Balsuoti pradedame. Visi balsavote, balsuoti baigiame. 43 balsavo, 36 už, 2 prieš, 2 susilaikė. Sveikiname koordinatorius, kurie prisidėjo rengiant šią rezoliuciją. 19 darbo atvarkės punktas. Europos regionės plėtros fondo parama Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslams. Varika man ir pranešimas, tiksliau nuomonės projektas. E, klausimas. Ponas Serkas, noriu paklausti, ar socialistų frakcija yra nusiteikusi balsuoti už visus e, pakeitimus. Jeigu niekas neprieštrautų, galėtume balsuoti dėl visų iš karto. E, Nežinau, kokia yra socialistų frakcijos pozicija, tačiau mm, reiktų šiek tiek propagandos pasitelkti kitų frakcijų atžvilgių. 11 pakeitimus už prieš susilaikė pritarta, 12 už prieš susilaikė pritarta, 13 už prieš, prieš susilaikė pritarta. 14 už prieš susilaikė pritarta, 15 už prieš susilaikė pritarta, 16 <clears throat> už prieš susilaikė prieš dabar balsuojame. Ne, na, 16 pakeitimas, kas už prieš susilaikę. <clears throat> Turime pasitikslinti balsavimo rezultatus. Dėl 16 pakeitimo balsuoti pradedame. Tout le monde a pu voter. Le vote est clos. Balsuoti baigiame. 42 balsavo, 24 už, 17 prieš pritarta ir ne vienas nesusilaikė. 17 pakeitimas kas už, prieš susilaikė pritarta, 18 kas už, prieš susilaikė pritarta, 19 kas už, prieš susilaikė pritarta, 20 atkrinta, tikiu balsavimą 21, kas už, prieš susilaikė pritarta pritarta. 22 žaliųjų, kas už, prieš susilaikė. Nežinau. Tikslėmės elektroniškai dėl 22 pakeitimo. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. 42 balsavo, 20 už, 21 prieš atmestą vieno balso. Persvara 23 žaliųjų, kas už, prieš susilaikė pritarta pirmasis SD frakcijos pakeitimas už, prieš susilaikė. Pritarta antrasis e, SRD frakcijos pakeitimas už prieš susilaikė. Pritarta trečiasis žaliųjų pakeitimas už prieš susilaikė susilaikė pritarta, ketvirtasis SRD už, prieš susilaikė pritarta, penktasis tos pačios frakcijos už, prieš susilaikė pritarta, šeštasis tos pačios frakcijos už, prieš susilaikė pritarta, <clears throat> septintasis identiškas už, prieš susilaikė pritarta pritarta 17 konstatuojamoji dalis SD frakcijos 8 pakeitimas su žodinė pataisa. Ar jie kas nors prieštarauja? Ne. Tuomet su tinkamais pakeitimais tikiu balsuoti 8 pataisą už prieš susilaikę. Pritarta 9 pakeitimas atkrinta. Teikiu balsavimui 10 pakeitimą. 19 konstatuojamosios dalies SRD frakcija teikia už prieš susilaikę atmesta. Čia turėjome balsuoti tik dėl pakeitimų, nėra numatytas galutinis balsavimas. Dabar turime balsuoti dėl 15 darbo turkis punkto. Tai yra nuomonės projektas, kurį parengė Silvana Rapti, Europos kaiminystės priemonės sukūrimas. Antras straipsnė antroji A dalis, F kompromisas, tri frakcijų už prieš susilaikė. Pritarta. <clears throat> Antrojo straipsnio antroji A, A dalis, G kompromisas, tri frakcijų už prieš susilaikė pritarta į kompromisinis pakeitimas dviejų frakcijų už prieš susilaikė. Pritarta antras straipsnio antroji B dalis dešimtasis pranešėjos pakeitimas, kas už prieš susilaikė. Pritarta 37 ponios Bizoto pakeitimas už prieš susilaikė pritarta 38-asis Jūta Steinrup už prieš susilaikė pritarta 309-asis Rika Maner už prieš susilaikė pritarta H kompromis pakeitimas trijų frakcijų e, dėl e, antrosios C dalies už prieš susilaikė atmesta. 40 <clears throat> tai pakeitimą pranešėjus ir ponio Štainruk teikiu balsavimui už prieš susilaikę atmesta 11 pranešėjos pakeitimas už prieš susilaikę atmesta 41 ponios Kornelison už prieš susilaikę pritarta <clears throat> pasitikslinkime balsavimo rezultatus dėl 41. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. 41 balsavo, 23 už, 17 prieš. Pritarta. 43 identiškas, e, teikiu jį balsavimui, kas už. Prieš susilaikė pritarta. 42 pakeitimas atkrinta, teikiu balsavimui antrosios C dalies 44. 44 atkrinta, tačiau 45 taip pat atkrinta. Taigi teikiu balsavimui 13 pakeitimą antrosios dalies E punkto už prieš susilaikę pritarta. 48 Jelko Kacino pakeitimas identiškas teikiu į balsavimą, kas už prieš susilaikė pritarta. Antroji E dalis, 49 pakeitimas už prieš susilaikę pritarta. 50 pakeitimas to paties punkto už prieš susilaikę pritarta. Antrasis straipsnis, trečioji dalis. J kompromisinis pakeitimas dviejų frakcijų, kas už prieš susilaikė pritarta trečios straipsnio pirmoji dalis 55 Jūtas Steinbrück pakeitimas už prieš susilaikė pritartas, 17 straips 15 pakeitimas pranešėjos už prieš susilaikė pritarta, 56 reikamanė pakeitimas už prieš susilaikė <clears throat> pritarta, trečioji konstituojamai dalis A kompromis pakeitimas vienos frakcijos teikiamas, teikiu balsavimui, kas už prieš susilaikė Pritarta. Atsiprašau už tai parengtą balsavimo sąrašą, mes negalime balsuoti dėl kompromisinio pakeitimo, kurį teikia viena frakcija. Tai yra neįmanoma. Tačiau, kadangi jau balsavome, tai problemų neliko. Trečioji A konstatuojama dalis, užnartis pono Kabrno pakeitimas už prieš susilaikė, atmesta. Ketvirtoji konstatuojama dalis, pastikslikime balsavimo rezultatus dėl 18 pakeitimo, balsuoti pradedame. Visi balsavote, balsuoti baigiame. 39 balsavo, 18 už 19 prieš atmestą, taigi vertė pasitikslinti, ketvirtasis, ketvirta konstatuojama dalis 19 pakeitimas, bizoto, kas už prieš susilaikė pritarta, penktoji konstatuojama dalis pirmininkė sakė ketvirtoji. pavadinkime tai nekompromisiniu pakeitimu, tačiau 20 pakeitimu su žodinė pataisa, jeigu neprieštaraujate. <clears throat> Balsuosime dėl 20 pakeitimo su žodinė pataisa. Taigi, balsuojame dėl užrašyto B kompromiso, kurį laikome 20 pakeitimo žodinę pataisą už prieš susilaikę pritarta. Ačiū už supratimą. Devintoji konstatuojamoji dalis, trečiasis pranešėjos pakeitimas, kas už prieš susilaikė. Pritarta 22 popakio pakeitimas už prieš susilaikė. Pritarta 23 ponas Steinruk pakeitimas už prieš susilaikę pritarta. 19 konstatuojama dalis 24 Kabrnov pakeitimas už prieš susilaikę pritarta, 25 Popakio pakeitimas už prieš susilaikę pritarta, 21 konstatuojama dalis C kompromisas dviejų frakcijų už prieš susilaikę pritarta. <clears throat> Tikrai norite pasitikslinti? Gerai, tikslinamės dėl C kompromiso balsuoti. Pradedame. Visi balsavote, balsuoti baigiame. 38 balsavo 20 už 15 prieš, kivaizdžiai pritarta. Taigi dabar teikiu balsavimui konstatuojamai dalį 22, 28 pakeitimą, 29 tiksliau, teikia papakis už prie susilaikę pritartą. 22 A konstatuojamoji dalis, 30 pakeistas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 22 A konstituojama dalis, 31 Korneliusim pakeitimas už prie susilaikę pritarta, 6 pranešėjos pakeitimas už prie susilaikę pritarta, 22 B konstatuojamoji dalis, 32 pakeitimas su pataisa, kuri pateikiama E kompromisiniu pakeitimu už prie susilaikę pritarta, dabar tikiu balsavimui visą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 35 euh, votants, 30. Visi balsavote, 35 balsavo, 31 už, vienas prieš du susilaikė. Sveikiname pranešėją, baigiame balsavimus, dėkoju už dalyvavimą.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 Bien, chers collègues, je vous propose de reprendre nos travaux. Et donc, euh, euh au point. Mėly kolegos, dabar e, pradėkime svarstyti 20-ąjį mūsų darbo tvarkės klausimą ir suteiksiu žodį pranešėjai Jutai Steinriuk, kuri pristatys jos pranešimų dėl Europos socialinių pokyčių ir inovacijų programos gautas pataisas. Papranešėja, jums žodis. Dank, Frau Vorsitzende. Uns liegen 192 Änderungsanträge vor und ich muss sagen, die zusammen. Ačiū, ponė pirmininkė. 292 pakeitimai buvo pateikti ir bendradarbiavimas su šešieniniais pranešėjais vyko tikrai sklandžiai. Mes kelis kartus buvom susitikę, viską aptarėme, daugelis pakeitimų eina tą pačią linkmę ir aš tikiuosi, kad remiantis tuo pagrindu pavyks suformuoti ir daugiau bendrų pakeitimų. Dabar dėl atskirų kai kurių pakeitimų. Mm, Pavadinimų nepritarė dauguma frakcijų ar visos frakcijos, bet ir čia išvelgiu bendrą kelią. Toliau dėl pirmos dalies, dėl bendro pobūdžio nuostatų reglamente pakeitimams pritariu. Atviri klausimai yra procentinės dalies pasiskirstimas tarp įvairių ašių. Ir taip pat neaiškus dar klausimas dėl 5 procentų lankstumo ribos numatytos. Dar turime taip pat pagalvoti apie tai, kiek kalbėsime apie socialinės įmonės ar apie socialinės ekonomikos organizacijas. Kolegės, kuri yra autorė atitinkamo pakeitimo salėje, nematau, tad reikės matyti dar man su ją susitikti. Aš pati siūlau kompromisinį pakeitimą dėl socialinių įmonių apibriešties. Dėl pakeitimo apie socialinio verslumo fondą, man atrodo, jau pakankamai išsamieme esame diskutavę. Niekas nepakeitė pakeitimų dėl partnerystės principo įvedimo. Ir jau anksčiau esame su šešėliniais pranešėjais tą klausimą aptarę. Taip pat sulaukiau ir kitų kolegų paramos dėl savo pasiūlymo. Ir dar keli žodžiai dėl tų trijų ar keturių paprogramių. Pirmiausia, dėl progres programos buvo labai neblogų pasiūlymų pateikta, kaip būtų galima dar tolimesnę paramą numatyti, pavyzdžiui, garantuoti darbo um, saugumą, taip pat um, kvalifikacijos kelimų centrų steigimą dėl euras. Džiaugiuosi, kad visos frakcijos sutarė dėl to, kad reikėtų remti kokybišką darbo vietų kūrimą ir protų nutekėjimo problema, darbo jėgos migracijos, emigracijos problema taip pat turėtų būti sprendžiama, naudojantis um, judumo programų priemonėmis, nes visi suprantame, manau, tai, kad judumas nereiškia, jog ar neturėtų reikšti to, kad uh, anksčiau ir vėliau kurio nors valstybėje narėje Mm, pritrūksta darbo um, jėgos, nes jį iškeliauja kitur. Taip pat džiugu, kad buvo paremta mintis dėl pasienio partnerysčių. Visos frakcijos pateikė panašių pakeitimų. Tos pasienio partnerystės yra skirtos konsultuoti um, judžius darbuotojus, taip pat darbdavius įdarbinančius tokius darbuotojus. Privaloma tokias programas finansuoti ir remti, nes ESF negarantuoja tokios paramos. Ir aš jau su kolegomis dėl to kalbėjusi, atsiunčiau raštą atitinkamą su prašymu valstybėse narėse atkreipti dėmesį į šią problemą. Taip pat sulaukiau jau ir atsakymų dėl to, kad tai galėtų kelti nemažai problemų kai kuriuose valstybėse narėse. Sulaukiau jau tokių signalų. Dėl to, kad iš ESF garantuoti paramos pasienio partnerystėms nebus galima pasiekti. Dėl mikro įmonių steigimo ir socialinio verslumo skatinimo daugelį pakeitimų yra kalbama apie socialinę ekonomiką. Čia reikės dar su šešėliniais pranešėjais viską aptarti. Skirtingų nuomonių buvo dėl stebėsenos ataskaitų, kurias rengia komisija, ar tai turėtų vykti kasmet, ar kas dviejus metus kyla klausimas. Mes kartu su pirmininkė, pirmininkė ir su šešėliniais pranešėjais taip pat dar įvedame ir ketvirtąją ašį ir paprogramę, kuria būtų siekiama kovoti su jaunimo nedarbu ir labai džiugu, kad sulaukta labai plačios paramos šiam pasiūlymui. Taip pat praėjusią savaitę plenarinės sesijos metu apie tai kalbėta. Ir ta ketvirtoji ašis tiesa trims esančioms e, programoms nepakenks lėšų skirimo prasme, jos dėl to nenukentės. Mes numatėme, kad ta ketvirtoja šis bus e, numatyta tik tuo atveju, jeigu e, daugiametėje finansų programoje bus e, galimybė skirti atitinkamas lėšas šiai sričiai nes tikrai reikėtų remti įvairius projektus skirtus kovai su jaunimo nedarbu. Ir dar dėl baigiamosios reglamento dalies pasiūliau įtraukti naują horizontalaus pobūdžio skyrių, kuriame būtų kalbama apie komisijos įgaliojimus ir taip pat strateginės partnerystės um, komiteto ar, ar patariamojo organo įvedimas turėtų būti numatomas. Visą tai turėtų suteikti papildomos naudos taikant reglamentą jau vien dėl to, kad trys programos, e, kaip norima, būtų suvedamos į vieną ir bus tik vienas administracinio pobūdžio organas, norėtųsi, kad būtų vis dėlto kažkokių sąsajų tarp kelių programos elementų. Ir siūlau čia kelias priemonės Viena vertus įgyvendinimo įgaliojimų peržiūra, kurios turi komisija dėl visos programos, bet ir čia bus formuojamas bendras požiūris parlamento. diskusijos dar vyksta šiuo klausimu, bet manau, kad judam teisinga linkme, tiesiog palauksime rezultatų galutinių. Toliau antra strateginis paramos um, forumas, labai svarbu įtraukti visus interesuotusius asmenis į procesus įvairius, į stebėseną, į vertinimą, į gyvendinimą programos. Tokios struktūros jau yra numatytos, pavyzdžiui, ESF kontekste arba mm, mm, CIP programoje bei kitur. Pirminiai konsultacijų su šešėliniais pranešėjais rezultatai rodo, jog sutarėme dėl to, kaip įsivaizduojame turėtų veikti programa ir jos įgyvendinimas. Yra, aišku, dar neišspręstų klausimų, kuriuos reikės suderinti su komisija ir galbūt tą bus galima padaryti vėlesniu etapu. Dėkoju. Ačiū. Pone Švita. Dėkoju, Juta. Mes jau nuo pat pradžių dirbame kartu, atlikome kai kurios ir parengiamusius darbus, tad manau, jau beliko sutarti dėl kai kurių tik smulkmenų, ieškant bendros linijos. Aš veikiau esu techninio pobūdžio ekspertė, kai žvelgiu į pakeitimus, galvoju apie tai, kokios naudos tai turės žmonėms Tie pakeitimai, kuriuos suformuluosime, turės septynerius metus būti taikomi, atitinkamas finansavimas numatytas septyneriems metams ir daugelis pakeitimų kaip tik ir suformuluoti būtent taip, kad būtų paprasčiau žmogui pasinaudoti skiriamomis lėšomis ir fondais. Dar vienas dalykas, kurį reikėtų paminėti, apibrieščių klausimas turėtų būti nuodugniai apsvarstytas. Aš iš tikrųjų atsargi būčiau tuo klausimu dėl apibrieščių formulavimo, kadangi tai automatiškai mums suriša rankas ir apribojamos. Nes iš tikrųjų mes čia kalbame apie um, bandomo pobūdžio priemonės ir jeigu numatome jau iš karto apibrieštis, tai šiek tiek apribojame e, veiksmų laisvę. Todėl manau, kad apibrieštys, kurios susijusios su pačiu objektu, reglamento dalyku mus labai smarkiai apribotų. Jeigu bus norima ką nors naują išbandyti, kokią naują priemonę nebus galima gauti tam lėšų. Ir be to problema ta, kad kiekviena valstybė narė galėtų skirtingai tą apibriežti interpretuoti. Todėl galvojant apie inovatyvius instrumentus, sakyčiau, kad reikėtų gal atsargiau vertinti šį klausimą ir ieškoti labai svarių argumentų tam, kad būtų pritarta apibriežčių įvedimui. Kitas, man atrodo, svarbus dalykas yra paraginimas komisijai, kadangi tai yra inovatyvi priemonė. Manyčiau, kad ta valdyba, apie kurią mes kalvojame, yra tikrai labai um, svarbus organas ir galima būtų užgriepti plačiau, plačiau negu kad yra dabar. Tam ir yra skirtos inovatyvios priemonės. Ir mano manimų komisija šitam kontekste būtinai turėtų taikyti dalyvaujamo pobūdžio priemonės, kaip ir yra kitur. Toliau reikia pasakyti, kad tai yra priemonė, kuriai numatytas tik, lai, tik tai labai mažas fondas palyginti su kitomis programomis. To nereikėtų pamiršti. Ir kas man atrodo reikšminga ir mano darbė atsispindi taip pat ir dėl ESF, yra tai, kad reikėtų tas priemonės paversti testinėmis labai svarbu užtikrinti tai, kad priemonės būtų siejamos ir su ESF, nors nesu už tai, kad būtų mm, dar, daromos aiškios, būtų brėžiamos aiškios ribos, reikėtų um, kaip nors sklandžiau tas priemonės susijęti su ESF, jeigu norime užtikrinti testinumą priemonių, aišku, visuomet iškyla klausimas dėl finansavimo dubliavimosi ir neretai brėžiamos labai konkrečios ribos skiriamosios linijos, kurios neleidžia pasiekti teigiamo rezultato. Taigi, mano manimu, tas klandus pereimas reikštų, kad numatyta tam tikra veiksmų laisvė ir nėra apsiribojama administracinė prasme. Nes lėšų, pavyzdžiui, progres, eures ir mikro finansų priemonėse yra tikrai nedaug numatyta. Dėl to, man atrodo, kad galima tas programas šiek tiek labiau atverti Todėl atitinkamai raginčiau pritarti ir kolegoms. Kolegės šantiem nematau salėje, bet vis dėlto raginčiau ir ją pritarti tokiam pakeitimui. Ir ypač pasakytina dar tas apie pakeitimus dėl mikrofinansų, trečioji dalis. Man kaip ir anksčiau, taip ir iki šiol atrodo, kad absurdiška yra tai, kad yra skiriama mikrofinansų priemonė, kai fonde nėra pakankamai lėšų tam iš tikrųjų. Ir paskatų reikiamų tikrai taip nesukursime. Todėl labai svarbu, kad ESF numatytų atitinkamas finansavimo galimybės būtent mikrofinansų srityje, nors komisija matyt apie tai negalvojo. Man susidarė įspūdis, kad nebuvo pakankamai visi darbai suderinti tarpusavyje. Ir tiek mažai lėšų paskirta mikrofinansų priemoniai, kad mes tikrai nesugeneruosime reikiamo efekto. Tai nereiškia, kad aš esu prieš mikrofinansų priemonės vedimą ar taikymą, bet tiesiog realistiškai žvelgiu į situaciją. Per mažai numatyta lėšų. Yeah kad būtų galima tinkamai gyvendinti mikrofinansų priemonę. Jeigu beveik nėra skiriama pinigų, kam nors tuomet tai reiškia, kad e, nebus galima tinkamai vykdyti tų priemonių, kurios čia numatytos ir kurti paskatų. Taip pat labai smarkiai agituočiau už eurės partnerystės Tai yra labai svarbi priemonė ir ji būtent turėtų būti vertinama europiniu lygiu. ESF, aišku, galima taip pat bandyti panaudoti, bet ten nėra būtinai taikomas europinis požiūris. Todėl reikėtų prisiminti ir štai dėl ko šiandieną balsavome, dėl tarp valstybinio bendradarbiavimo ir tas instrumentas būtinai turėtų būti panaudojamas. Dvi nacionalinės administracijos įstaigos tikrai neparengs tinkamos tarpvalstybinio bendradarbiavimo programos. Ir tikrai nepavyks teikti reikiamų konsultacijų tik vienai ar dviems įmonėms. Todėl reikia Europinio lygmens priemonių ir finansavimo eurės partnerystėms nereikėtų kurti jokių barjerų, kliūčių eurės programos priemonių finansavimui, kaip kad neretai yra dabar. Ir labai prašyčiau komisijos nebesipriešinti tokiams, tokiems siūlymams nes man atrodo niekam nebus pakengta, jeigu bus sukurtos tinkamos sąlygos judiems darbuotojams dirbti. Karima dėlį po to panas Bak. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš kalbėsiu trumpai, atsižvelgiant į tai, kad kolegė Elizabeth Šrioter e, viską pristatė plačiai. Apie du dalykus noriu pakalbėti. Noriu padėkoti už bendarbiavimą poniai Steinriuk. Mes sugebėjome susitarti dėl svarbių kompromisų, dėl pavadinimo pirmiausiai. Aš taip pat pritariu pasiūlymui labiau atsižvelgti į ketvirtos ašies sustiprinimą daugiau dėmesio skiriant jaunimui. Ir pabaigai noriu paminėti, kad reikia atkreipti dėmesį į apibrieštis, nes jau veikia e, paslaugų e, direktyva, tačiau nereikia krizės akivaizdoje pamiršti visų socialinių aspektų. Paunas Bak, po to Tomas Man. Labai ačiū, kalbėsiu trumpai, nenoriu kartoti to, ką kalbėjo kolegės. Pranešėja išsamei pristatė visus aspektus, norėčiau jai padėkoti už atliktą darbą, taip pat šešėlėms pranešėjams. Dėkoju vieną aspektą, noriu paminėti susijusi su tarpvalstybiniais projektais, kurie yra specifinio pobūdžio, būtina užtikrinti jų testinumą. Ir tai yra projektai, kuriems teikiama parama iš ESF. Todėl manau, kad socialinių pokyčių naujojo programos e, tarp valstybinis, e, tarptautinis ligmuo finansavimo turi būti toliau išlaikomas. Pranešė minėjo atitinkamas valstybės, kurios dalyvauja. Noriu todėl pareikšti savo paramą 344 pakeitimui. Ačiū. Tomas man po to ponas Bulo. Norėjau nuoširdžiai padėkoti Jūtai. Aš pateikiau tik tai keletą pakeitimų, nes pranešimo turinys yra tikrai puikus. Noriu pakartoti tai, ką Elizabet minėjo apie tai, kad Europoje valstybės narės gali išspręsti daug klausimų remdamosi subsidiarumo principu e, ir Tačiau būtent OIRAS e, ligmuo jau yra tarp valstybinis ir juo pasinaudodami mes galime sukurti daugiau Europos. <clears throat> Mes patvirtinome programą, pagal kurią būtų užtikrinamas didesnis judumas ir būtų galima uh, teikti savo kandidatūras e, kitose šalyse, norint gauti tam tikrą darbo vietą ir būtų tam skiriama 1200 eurų, siekiant nuvykti į pokalbį dėl darbo, tačiau štaikomi labai selektyvus kriterijai. Jeigu mes siekiame naujovių Europos, čia pritariu Elizabet, tai turime numatyti ir tam tikrą galimybę teikti paramą projektams, kurių galtiniais rezultatais dar nesame tikri. Nes Europa, kaip teigia viena dabartinė komisijos narė, yra tam tikros eksperimentinės dirbtuvės. Ir iš tikrųjų, Elizabet, mes negalime e, iš anksto pateikti tiek daug apibrieščių, kurios mums po to ribotų. Atvirumas ir skaidrumas buvo minėtas fondas e, nėra pats didžiausias, tačiau e, jis galėtų pasitarnauti dėl e, savo darbuotojų ir tapti, būti labai naudingas, tapti tam tikrų pagrindų tam, kad projektai būtų sėkmingai įgyvendinami. Reikia kad komisija pritartų tokio pobūdžio eksperimentams, kadangi geri pavyzdžiai, sėkmingi projektai po to paskatintų e, tolesnę proceso eigą, todėl turėtume laikytis e, atitinkamų pasiūlymų, juos ginti, visiškai pritariu šio pranešimo turiniui, pasiūlymams, beveik 400 pakeitimų buvo pateikta, tačiau tai e, taip pat tam tikras ženklas Europos komisijai dėl to, kad e, reikia e, leisti gyveninti tam tikrus dalykus, kurie prisideda prie Europos stiprinimo. Ačiū, panas Bulo. Ačiū. Noriu padėkoti poniai Steinriuk už kokybišką atliktą darbą, taip pat už uh, tą atmosferą, kuri vyravo per sustikimus su šešėliniais pranešėjais. Mes pateikėme daug pakeitimų, e, susitarėme dėl kompromisinių pakeitimų, kurių e, taip pat buvo nemažai. Noriu tik pabrėžti, kad pritarėme pasiūlymams dėl ketvirtosios ašies, tai yra jaunimo iniciatyvos e, stiprinimui Taip pat e, mes susitarėme dėl tam tikrų procentualių paskirstimų atskiroms programoms, e, dėl mikrofinansų srityje siektinos pažangos e, ir didesnės paramos mažoms rytinėms įmonėms, kurios skatina augimą. Kaip minėjo ponė Steinriuk, judumas neišspręstų darbo vietų kūrimo problemos ES Tačiau euras programos atžvilgių mes norėtume daugiausiai dėmesio skirti pasienio projektams e, ar tarpvalstybiniams projektams. Neprieštarautume konsultacijoms su socialiniais partneriais e, E, strateginių sprendimų komitete, nežinau, reikia tą nuostatą iš anksto įtraukti dėl e, inovacijų ir eksperimentų, apie kurios kalbėjo Tomas Man, ką tik mes siūlome pabandyti gyveninti bandomai projektą, įvertinti jo rezultatus Europos stiprinimo atžvilgių ir konvergencijos stiprinimo atžvilgių. E,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 labai svarbu pastebėti tai, kad yra ir kitas lygiai gretus dar pranešimas aptariamas šiuo klausimu dėl socialinės aplinkos ir čia tiek pranešėjos, tiek Tomas man pareikštas mintis noriu tik dar kartą pabrėžti, tai yra bandomasis etapas kuris vykdomas šiuo metu. Ir mes tiesiog bandome ieškoti įvairių galimybių, kaip spręsti problemas. Ir į daugelį klausimų atsakymų nėra, nes tai yra inovatyvios priemonės. Ir tas pats pasakytina ir apie mano pranešimą rengiamą dėl socialinio e, verslumo srities. Čia daug labai galimybių atsiveria, bet apibrieštys pradinio etapo metu suformuluotos neturėtų būti pernelik siauros, nes jos galios keletą metų ir kitaip nesukursime pakankamai veiksmų laisvės. Sveikinu pranešėją, ačiū jai už tinkamai parengtą pranešimą. Ačiū, ar bus dar norinčių pasisakyti? J'avais l'idée de déposer un amendement, mais je ne l'ai pas déposé, je ne sais pas pourquoi. Euh... Norėjau pati teikti pakeitimą, nežinau, kad. Aš norėjau pati pateikti pakeitimą, bet e, nepateikiau. Ir, bet aš tikiuosi, kad pranešėja atsižvelgs į mano idėjas, kai e, teiks e, galutinį projektą. Na, aš matau, kad e, vyksta tokios gana aršios diskusijos, nes kalbama apie socialinius e, klausimus ir socialinės inovacijas, bet tai nėra vienintelis tema, kur svarstomi socialinės e, inovacijos. E, Pavyzdžiui, apie tai kalbama programuose, kurias finansuoja ESF. E Tad atsižvelgiant į unikalias e, šios programos e, ypatybės, na, reikia pasakyti, kad per šį fondą yra remiami europiniai projektai, o ne atskiri pavieniai valstybių narių projektai. Tad norėčiau, kad būtų įtrauktas žodis European arba europinis. Negalime leisti galvoti, kad apie socialinės inovacijos yra kalbama tik šioje programoje. Turėtumėm šią idėją remti per įvairius biudžeto programas. Ar kas nors nori pasisakyti iš komisijos atstovų? Ačiū pirmininkė ir labas rytas. E, komisija kol kas pasižymėjo pasiūlymus, e, kuriuos pateikė pranešėja ir norėtume pasisakyti dėl kai kurių esminių klausimų. Ir kai kurie pakeitimai, kurie e, išaiškina e, teksto e, dalykus, pavyzdžiui, socialinė dimensija. Ir mes, norė, mes manėme, kad socialinis aspektas buvo pakankamai išryškintas, tačiau bet koks pasiūlymas tai padaryti dar geriau yra priimtinas. Toliau buvo paminėta ir ketvirtosios ašies idėja, taip pat jaunimo problematika ir būtų sunku pasakyti ne tokiai idėjai. Bet reikia turėti omeny, kad e, tai bus ir tam tikrų e, pasiekmių. Pavyzdžiui, ketvirtoji ašis iš tikrųjų yra labai svarbi ir naudinga, bet aš e, tos ašies programom reikaling, gyventi reikalingas ir biudžetas. Na, o pati programa, kaip mes ją numatėme, tai turėjo būti kaip progres e, priemonė, kad e, būtų skatinamas jaunimo e, užimtumas. Jeigu mes norėsime dar didesnį dėmesį kreipti jaunimui, tai tada reikės tai padaryti ir per kitas programas. Yra ir kitų pasiūlymų, kurie nebuvo paminėti komisijos pasiūlyme pavyzdžiui, tarp valstybinis bendradarbiavimas pagal EURES e, programą. Buvo minėta ir ESF e, naudojimo galimybės ar potencialas. Ir jeigu iš tiesų ne, yra vykdomos e, programos pagal ESF schemas, tai vėlgi na, reikalinga prisidėti, pridė, numatyti ir atitinkamą biudžetą. Ir tai iš tiesų valstybės narės e, gali pasinaudoti ESF e, teikiamomis galimybėmis. Toliau buvo paminėtos mikrofinansavimo e, galimybės, taip pat mokymai skirti paramos gavėjams ar mikrokreditų gavėjams ir taip toliau. E, Europos e, e, finansų tinkas pabrėžia, kad tos priemonės yra gana brangios, tai apie 6500 eurų kiekvienam gavėjo. Jeigu padauginsim iš 50 tūkstančių, tai galutinis rezultatas yra keletas milijonų eurų. Ir tai yra gerokai daugiau negu visas biudžetas skirtas mikrofinansavimo sričiai. Ir galiausiai valdymas. Valdymas nebuvo numatytas mūsų pasiūlyme kaip instrumentas. Valdymas yra ir buvo paminėtas, bet kiek supratau, yra siūloma e, suformuoti patariamai komitetą. Ir čia mums reikėtų pasvarstyti, kokiu kiek e, toks pasiūlymas arba e, tokia schema atitiktų komitologijos taisyklės. Ar tai yra suderinima, ar ne, ir ar mes to iš tiesų norime. Ir galiausiai papildomumas e, ir su kitomis programomis, kaip jau minėta, pavyzdžiui, su ESF. Šioje srityje mums iš tikrųjų sudėtinga suderinti e, programą su ESF e, projektais. Šitos programos, na, kyla klausimas, ar šitų priemonių įvedimas arba vykdymas e, nepersidengs su jau vykdomomis programomis. Ir beje, mums reikia išsiaiškinti dėl savo apibrėžimų. Na, komisija yra pateikusi e, savokų apibrėžimus, o e, valstybės narės e, taip pat siūlo naujų savokų apibrėžimus, tai atsižvelgdamos į tai, kas, į tas schemas, kurios jau galioja e, jų valstybėje. Tad manau, kad tai yra svarstytina toliau. Dėkoju visiems, kas dalyvavo diskusijoje, sako pirmininkė. Toliau ponė Steinbruk. Der Ausschuss hier äh, doch ähm, ähnlich denkt. Äh Aš manau, kad sugebėsime susitarti su kolegomis e, pirmiausiai dėl e, tarp valstybinių partnerystų. Mano vertinimo tai būtų horizontalaus pobūdžio priemonė ir e, e nebūtų jokių prievolių ją sėti su e, PSCI. Tai yra socialiniais pokyčiais ir inovacijų, socialinių pokyčių ir inovacijų programa dėl interneto platformos. Manau, galime numatyti taip pat tam tikrą veiksmių laisvę gyvendinant tarp valstybinius projektus dėl parlamento galimybės dalyvauti diskusijose ir procesuose, turėtume remdamės Lisabono starties nuostatomis pasinaudoti turimomis teisėmis e, ir čia visos parlamento frakcijos dėl to turėtų sutarti. Elizabeth Šrioter pozicijai pritariu, kad būtina įsitikinti gyvendinamų priemonių nauda visuomeniai, žmonėms ir diskutuodami su šešėliniais pranešėjais tam skiriame daug dėmesio. Turime nustatyti aiškės procesų naujovių dėgymo kryptis, pavyzdžiui, investuodami į e, elektromobilių infrastruktūros plėtrą, <clears throat> kalbėdami apie apibrėžimus Girdėjome įvairių interpretacijų, tačiau aš pritariu ponui Bulonė, turėtume aiškiai apsiriboti, turėtume e, nurodyti svarbiausias kryptis dėl e, Europos stabilumo fondo. Kolegos pateikė atitikmų pakeitimų pasiūlymų dėl e, mikro finansavimo priemonių, kolegė Kinga Genš atitinkamą pakeitimą pasiūlė. Dėkoju už jūsų paramą tarp, tarp valstybinėms partnerystės projektams ir judumo programoms, tačiau neturėtume jų laikyti vieninteliu problemos sprendimu. Kartais girdime tokių balsų iš tarybos ir komisijos siekiant spręsti jaunimo nedarbo problemas, išsiunčiant jaunimą arba perkeliant iš vieno Europos, vienos Europos dalies į kitą. Ilgainiui tai vis tiek neišspręstų, e, jaunimo nedarbo problemos galėtų būti tik viena iš sprendimo priemonių. Taip pat ponios Pervanš Peres e, būsimą pakeitimą jau iš anksto priimu, esu už jį dėkinga. Manau, kad sugebėsime susitarti dėl e, kompromisinio pranešimo varianto, kuris būtų priimtinas visiems komiteto nariams, galbūt dėl procentinių dalių lėšų paskirstimo galėtų kilti daugiau ginčių, tačiau ir tenai aš matau galimybę susitarti. Ačiū. Pirmininkė, ačiū pranešėjai. Noriu priminti mūsų tvarkaraštį. Komitetas turėtų pareikšti savo nuomonę E, tiksliau kai kurie komitetai jau vakar patikė savo nuomonę, kiti šiandien jie teiks, o likusiai rytoj. Birželio 20 svarstysime pakeitimus ir galime būti užtikrinti, kad pasieksime geriausios įmanomos pažangos arba greičiausių būdų galėsime judėti į priekį. Biudžeto komiteto nuomonė čia mums būtų labai svarbi, nes biudžeto lėšų skirimas šiai programai yra mūsų darybininko pagrindinė užduotis ir taip pat yra palaikomi atitinkami ryšiai su taryba. Paskutinis mūsų rytinio, rytinės posėdžio dalies punktas tai yra pono Tomo mano e, nuomonės e, projektas, e, keitimasis nuomonėmis čia yra ir atsakingas komitetas transporto. Tema antžeminių paslaugų teikimas ES oruosos ir tarybos direktyvos 9667 EB panaikinimas, kadangi šiuo klausimu vyksta glaudus bendradarbiavimas su transporto komitetu. Savaime suprantama, pirmiausiai turėtume e, savo nuomonė daugiausiai dėmesio skirti darbo sąlygų užtikrinimui, teikiant ant žeminės paslaugas. Galėtume pasikeisti nuomonėmis šiandien Pirmiausia, steiksime žodį pranešėjui, po to komisija paprašė trumpai galimybės pristatyti savo poziciją, ją pristatys tarptautinio e, transporto e, direktorato generalinis direktorius ponas Matthew Baldwin ir po to leisime pasakyti mūsų trims svečiams. Taip pat jau užsiregistravo buvo pateiktas prašymas pakviesti daugiau prelegentų, tačiau aš tam prašymui nepritariau, nes atitinkami siūlyti prelegentai jau turėjo galimybę pristatyti savo poziciją transporto komitete. Jei pirmiausia, steiksiu žodį pranešėjui, kad pastarasis pristatytų temą. Ačiū, ponė pirmininkė. Džiugu, kad susirinkome į šį klausimą ir galėsime išklausyti mūsų svečius, kurie pasidalys patirtimi iš skirtingų valstybių narių. Čia yra, aišku, ir įvairių skirtumų, kuriuos galima pastebėti, bet taip pat ir rasti bendrumų musiejančių. Labai džiugu, kad pavyko e, numatyti kompetenciją savarankišką ir mūsų komitetui, o ne vien tik transporto komitetui. Džiugu, kad pasinaudojame 50 straipsnių, nes e, su šiuo klausimu tikrai susijusios ir darbuotojų teisės. Antžeminis aptarnavimas yra susijęs su sklandžia oro linijų skrydžių veikla ir organizavimu yra e, dabar galvojama apriboti kai kurias paslaugų sferas ar prieigą prie jų. Keliaivių aptarnavimas, bagažo tvarkymas ir kitos tai yra sritys. Tarp 60 ir 70 tūkstančių um, darbo vietų čia yra susijusios, taigi skaičiai tikrai nemaži. 96 metais įvyko rinkos atverimas šios rytie, liberalizavimas, aš pat buvau pranešėjęs nuo metu ir buvo numatyta, kad turėtų būti leidžiama prieiga daugiau negu vienam operatoriui ir paslaugos teikėjui, užtikrinančiam reikia darbų, reikiamą darbų kokybę. Bet taip pat buvo reikalaujama ir atitinkamos profesinės kvalifikacijos, patirties ilgametės Mm, o taip pat užtikrinamas turi būti ir tinkamas atlyginimas už tokį darbą. Nuo 96 metų labai padaugėjo terminuotų darbo sutarčių ir daugelį valstybių narių šioje srityje sumažėjo darbo užmokestis. Dėl to, kad per smarkiai buvo imamasi liberalizavimo. Aš e, į daugelį dokumentų atsižvelgiau rengdama savo pranešimą, kuris dar nėra išbaigtas iki galo, kadangi noriu atsižvelgti ir į šios dienos klausimų ir diskusijų rezultatus. Turime suprasti tai, kad e, liberalizavimas nepasiekė to, ką anksčiau įsivaizdavo komisija, nebuvo pasiekta šiek tik daugiau konkurencijos. Iš tikrųjų, mes turime dar smarkiau konkuruoti pasauliniu mastu. Ir 2011 metais šie klausimai vėl buvo keliami dėl papildomo liberalizavimo. Yra numatyta, nu, numatyta galimybė trečiam operatoriui prisijungti prie paslaugų teikimo oro uostose, kur yra aptarnaujama daugiau negu 5 milijonai keleivių per metus. Arba jeigu perkraudama 100 e, tūkstančių tonų bagažo. Um, kainų spaudimas be abejo yra e, didžiulis ir dėl to e, yra sudaroma vis daugiau terminuotų darbo sutarčių, mažinami atlyginimai, bet vis dėlto reikia pasakyti įmonėms, kad turi būti užtikrinami tam tikri minimalūs standartai, minimalūs darbuotojų interesai ir buvo suformuluoti labai tikslus tie standartai užtikrinantys sklandų darbą. Dabar visam tam kyla grėsmė. Kitas dalykas yra tai, kad komisija leido suprasti, jog vėlavimai oro uostuose yra susijęs su antžeminio aptarnavimu. Mes pasidomėjome tuo, transporto komitete dalyvavau vienose klausimuose ir iškėliau įvairių kritiškų klausimų kartu su kolegomis, taip pat e, klausimo raštu esame suformulavę ir komisaras Kalas pripažino, kad duomenys dėl vėlavimo yra gauti, bet jie nėra išimtinai sėtini su antžeminių paslaugų teikimu. Taigi vėlavimai ne dėl to susidaro, kad nepatikimai dirbtų antžeminis personalas. Komisija siūlo numatyti dabar e, įvairiaus pobūdžio garantijas, apie kurias, manau, ir klausimų metu kalbėsime. Man atrodo, tas yra svarbu. Yra numatyti tam tikri saugikliai darbuotojams dirbantiems šioje sferoje. Taip pat reikia garantuoti, kad darbo užmokestis būtų adekvatus. Taip pat negalime leisti, jog susidarytų įspūdis, kad oro bendrovės tiesiog viską paves tvarkyti tam tikram operatoriui ir pačios nebesirūpins niekuo. Šis sritis yra pelninga, yra, aišku, ar ši konkurencija, konkurencija ir dėl pasiūlytos kainos ir skirtinga susitaro situacija oro uostuose. Aš dalyvauju transporto komiteto veikloje, ten tai vat apie daugelį dalykų kalbame ir <coughs> turime aiškiai pabrėžti tą faktą, kad ne vien tik tai rinkos klandus veikimas yra svarbus, mūsų prioritetas taip pat yra ir darbuotojų apsauga. tai, ką reikėtų dabar padaryti, yra pažvelgti į kai kurias reglamento dalis e, ar teisės aktų dalis, kurias reikėtų keisti, turėsime bendradarbiauti, siekdami rezultato, bendro rezultato, nes jau ir anksčiau tą pavykdavo pasiekti. Su nekantrumu laukiu dabar vykstančio klausimo. Dėkoju. Merci. Donc je donne la parole pour une brève intervention. Ačiū. Pirmiausia, steiksiu žodį ponui Metijui Baldvinui pristatyti komisijos poziciją. Prašau. Ačiū, pirmininkė. Aš labai dėkingas e, už šią galimybę labai trumpai pristatyti mūsų antžeminių paslaugų e, pasiūlymą, reglamentavimo pasiūlymą. Na, teikdami šį pasiūlymą mes vadovavomės labai pragmatiškų požiūrį. Mes norime, kad padidėtų antžeminių paslaugų e, kokybė ir efektyvumas. Mes e, nekeliame revoliucijos, mes siekiame evoliucijos, e, kaip buvo teisingai pastebėta anksčiau. Na, kalbant apskritai, na, mes siūlome e, labai atsargiai e, didinti e, konkurencija šioje srityje, bet dėl to neturėtų nukentėti kokybė e, ir taip pat neturėtų nukentėti užimtumą šioje, šio, šiame sektorėje. Tiesa, kad vėluojama ir galbūt vėluojama dėl antžeminių e, paslaugų, bet tai, kažin, ar galima suvesti tas vėlavimo priežastis vien tik tai antžeminių paslaugų e, neefektyvumą ar blogą darbą. Taigi, ką mes siūlome dėl socialinių e, sąlygų yra labai svarbu. Jūs jau minėjote, kad e, mes siūlome didinti konkurenciją, bet yra dar trys pavyzdžiai, dar trys rytis, kurios pagerins darbuotojų šioje srityje e, gyvenimą. Visų pirma, tai yra darbuotojų perkeliamas. Dabartinė direktyva 9667 suteikia galimybę valstybėms narėms apginti darbuotojų teisės. Ir Vokietija bei e, Italija numatė tas pačias darbo sąlygas perkeliamiems e, darbuotojams. Bet tas, tos priemonės teismo sprendimu buvo pripažintos netitinkančiomis direktyvomis. E, Ir tai sukūrė neiškumą e, iš tikrųjų, kaip e, kokiamis priemonės galima apginti darbuotojų teisės. Tad mes norime sudaryti galimybę valstybėms e, narėms suteikti, na, suteikti galimybę valstybėms narėms perkelti darbuotojus pasikeitus paslaugų, antžeminių paslaugų teikėjai ar teikimui. Taigi, pagal prieimus e, šios, e, šį, šį siūlymą, Vokietija ir Italija galės teisėtai įgyvendinti e, numatytasias priemonės. Kitas, kita iliustracija arba pavyzdys tai yra privalomi darbuotojų mokymai. Norime, kad mokymai būtų organizuojami kiekvienam darbuotojui ir reguliariai. Kol kas nu, pagal dabartinę direktyvą e, to nėra e, reikalavimo, o tai yra iš tiesų labai svarbu. Su tuo yra susijęs ir trečiasis e, pavyzdys. Tai yra valstybė narės turės tikrinti darbuotojų kvalifikaciją prieš suteikdamos teisę antžeminių paslaugų tarnyboms veikti arba dirbti oro uoste. Čiagi vėl mes siekiame daugiau kokybės. Kitos e, siūlomos priemonės, e, e, kurios skirtos darbuotojų darbo sąlygoms gerinti, apima tokius dalis, kaip pavyzdžiui, na, leidimų iš, arba galimybės daryti darbo sutartis iki 10 metų, ne iki 7 metų, taip pat numatyti subrangos galimybę yra numatytos e, kito, kiti e, kokybės e, paslaugų gerinimo priemonės. Mes taip pat siekiame pateikti pasiū, subalansuotą pasiūlymą ir, ir sudaryti didė, galimybę geriau konkuruoti arba tiesiog didesnės konkurencijos galimybės srityje ir šioje srityje. Bet mes nesiekėme e, visiškai atidaryti šios srities, visiškai atverti konkurencijai, e, šios srities e, konkurencijai, nes tai gali turėti ir neigiamų pasiekmių. Mes dar kartelį norėčiau padėkoti už galimybę kalbėti, pristatyti šį pasiūlymą jums ir aš tikiuosi, kad jūs padėsite mums pagerinti antžeminių paslaugų kokybę bei efektyvumą. Be abejo, mes Laukime jūsų pasiūlymų. Jūs jau žinote, kad e, taryba jau pasiekė tokios gana ženklios e, pažangos, buvo sutarta ir buvo pritarta e, didinti konkurenciją, bet tuo pat metu apginti ir darbuotojų teisės. Tad tikimės, kad me, ir Europos parlamentas irgi judės tą pačią linkmę. Dėkoju. Euh, euh, Aš dabar savo pranešimus pristatyti mūsų svečiams. Pirmasis kalbės ponas Janduliov, jis yra antžeminių paslaugų teikimo e, skyriaus e, pirmiko pavaduotojas, vadovo pavaduotojas Brussels Airlines kompanijoje ir galėtų pristatyti mums savo viziją susijusią su to, kaip galėtų būti uh, taikomos e, komisijos pasiūlymo nuostatas e, e, Swissair, Virgin Express, Sabena ir Brussels Airlines kompanijų vertinimu. Steiksiu žodį Jums, po to mm, kolegos galės pasakyti. Ačiū už galimybę mm, pateikti e, oro linijų bendrovės e, perspektyvą. E, Brussels Airlines yra nedidelė palyginus bendrovė, bet mes esame Lufthansa mm, grupės narys. Mes turime 3000 darbuotojų, mes skraidiname keleivius į daugybę valstybių. Iš tų 3000 darbuotojų gana didelė dalis apie 390 e, dirba e, arba teikia e, antžeminės paslaugas Bruselėje. Ir tai buvo nuspręsta padaryti tada, kai pamatėme, kad reikalinga teikti geresnės kokybės paslaugas. Mūsų komanda yra motivuota, jauna ir mūsų darbuotojai, antžeminės paslaugų darbuotojai dirba vienoje iš sričių, kuri buvo liberalizuota. Bet jeigu pasižiūrėsime į Europos situaciją, pamatysite, kad e, oro skrydžių e, e, sritis yra visiškai liberalizuota, tuo tarpu antžeminių paslaugų sritis nėra visiškai liberalizuota ir Todėl retkarčiais mes atsidurėme tokioje sumuštinio e, situacijoje, kada dėrėtis e, būna gana sunku. Tai yra, e, galiausiai reikia suprasti, kad mūsų pareiga yra teikti kokybišką paslaugą galutiniam vartotojui, tai yra keleiviui. Ir pasižiūrėję į Europos žemėlapį, jūs pamatysite, kad pagal dabartinę direktyvą DD direktyva yra skirtingai įgyvendinama Europos valstybėse naresne. Ir mūsų patirtis rodo, kad e, paslaugų e, kaina mažėja, kai konkurencija didėja. Ir kai konkurencija yra subalansuota, mes e, tokiuose sąlygose sugebame su, išlaikyti ir reikiamą kokybę, paslaugų kokybę. Tad jeigu jeigu konkurencija yra sąžininga, mes galime garantuoti kokybiškesnių e, paslaugų e, teikimą oro uostuose. Tai yra tuose oro uostuose, kuriuose konkurencijos nėra e, ir kokybiškų paslaugų teikti negalime. Na, o pažiūrėję į Bruselio oro uostą, Belgijos oro uostą, tai pamatysite, kad šis rytis bagažų tvarkymo rampos paslaugų sritis nėra visiškai liberalizuota ir mūsų nuomonė šiuo metu dėl to susidaro tam tikrų e, nepalankių arba nepageidaujamų e, situacijų. Ir jau kokius metus mes stebime šitų e, paslaugų kokybės mažėjimą. O tai sukelia problemų ir keleiviams, ir oro uosto darbuotojams, ir oro linijoms. Manome, kad tai e, gali pakengti ir patiems darbuotojams, nes nes kol kas dar, kol rinka nėra visiškai liberalizuota, paslau, šitų paslaugų pirkimo procesai nėra visiškai aiškus. Taip pat iškyla grėsmė, kad E, susidarys monopolinė situacija, nes jau keliarius metus tik tai dvi e, antžeminių paslaugų bendrovės e, ribo, rezervuotų paslaugų kategorijos, dviejų rezervuotos kategorijos paslaugų teikia dvi įmonės ir jų licencijos buvo pratestos dar keliariams metams. Mes matėme komisijos pasiūlymą ir ten yra Tai siūloma, kad jeigu oro uoste yra daugiau negu 5 milijonai, tai yra 2 milijonai, 20 milijonų e, keleivių, tai tada reikia numatyti, kad e, inžinės paslaugas teiktų ne mažiau kaip keturios bendrovės. Mes šitam pasiūlymui pritarėme. Ir pritarėme todėl, kad vis dėlto siekiame teikti kokybiškas paslaugas net ne oro linijų bendrovėms, bet e, keleiviams, kurie taip pat e, turi teisę pasisakyti dėl to, e, kokios e, paslaugas teikiančios bendrovės turėtų būti pasirinkomas oro uostuose. Na, Briuselio oro linijos visiškai pritarė komisijos pasiūlymai, bet, kaip jau buvo minėta ne kartą, jis turi būti įgyvendinamas labai atsargiai. Mes nenorime įsileisti į oro uostą bet ko to, toms paslaugoms teikti Mes pasisakome už labai atsargų rinkos atvirimą didesniai e, konkurencijai e, toms e, žeminių paslaugų teikėjoms, kurios jau yra įrodžiusios esančios patikimos ir siekiančios didesnės kokybės. Manome, kad tai yra vienas esminių elementų, leis, leisinčių padidinti paslaugų kokybę ir, leis, ir leisinčių e, sutrumpinti e, vėlavimo laiką. Be abejo, dėl vėlavimo e, greičiausiai nereikėtų kaltinti vien tik tai antžeminių paslaugų teikėjo. Manome, kad sveika konkurencija gali padėti sumažinti sąnaudas. Vien pateikus mūsų pavyzdį. Penkio, vien, tik tai penkio, vien tik tai mūsų e, Brussels Airlines e, kompanija apie 15 procentų sąnaudų yra susijusi su antžeminėmis paslaugomis. Be abejo, kitose oro linijų bendrovėse galbūt tie skaičiai skiriasi, bet e, manome, kad padidinus paslaugų kokybę, atvėrus šiek tiek, atsargiai atvėrus e, rinką konkurencijai, manome, kad e, tos sąnaudos sumažėtų. Ir be abejo negalima pamiršti ir pas keleivių saugumo. Na, o kalbant apie darbuotojus, manytumėm, čia reikėtų siekti sveikos pusiausvėros tarp e, konkurencijos lygio ir tarp nacionalinių ypatumų darbo saugos įstatymuose. Taip pat nereikėtų pamiršti ir na, pažangiosios patirties e, ap, ap, apsaugos. Mes e, norime priminti, kad e, na, įgyta patirtis, know-how taip pat turi būti apsaugota. Juk e, jeigu mes to nepadarysime, tai pamatysime, kad paslaugų kokybė e, mažės, o jų e, teikimo sąnaudos didės. Manome, kad konkurencijos lygis turėtų būti didinamas labai atsargiai. Na, o dėl mokymo Mes, kaip oro linijų bendrovė, esame visiškai atsakingi už mūsų vykdomos veiklos e, saugumą, už e, pateikiamų paslaugų kokybę, už e, saugų bagažo, taip pat krovinių gabenimą. Ir todėl mes pagal IATA reikalavimus, pagal kitų asociacijų ir organizacijų reikalavimus jau esame įvedę tam tikrus standartus paslaugų kokybei. Be abejo, paslaugų kokybės standartai gali skirtis priklausomai nuo rinkos, priklausomai nuo situacijos. Na, aš tikiuosi, kad man pavyko bent šiek tiek apibendrinti e, mūsų pastarųjų metų patirtį bei mūsų nuomonę dėl naujo patikto komisijos pasiūlymo. Ačiū už galimybę šiandieną pasisakyti mūsų komitete. Ačiū. Steiksim žodį kitam mūsų svečiui, ponui Ingo Oksford. Jūs pristatysite darbuotojų interesus tų į akcinės bendrovės profsąjungos. Galbūt pats galėsite prieš e, pristatydamas savo poziciją šiuo klausimu e, išsameu pristatyti mums savo organizacijų, kurią atstovaujate. Ja, herzlichen Dank zuerst. Labai ačiū. Pirmiausiai norėčiau padėkoti poniai Perės, poniai man visiems komiteto nariams už tai, kad, kad e, vyksta šis klausimas ir kad uh, jame stengiamas įsiklausyti į darbuotojų nuomonę, tai yra teigiamas signalas patvirtinantis Europos parlamento savarankiškumą ir <clears throat> apskritai parlamentarizmo savybę atsižvelgti į įvairias nuomonės dažnai panašiose renginiuose darbuotojų atstovai paliekami už durų. Aš e, pats e, esu Verdi profsąjungos narys. E, ši profsąjunga vienyje taip pat ir transporto sektoriaus darbuotojus. Aš šiandien tačiau kalbėsiu kaip Europos transporto profsąjungų federacijos atstovas. E, <clears throat> Transporto sektorius apima e, taip pat e, lėktuvų orlaivių palidovus, e, pilotus, bagažo perkrovimo srityje dirbančius asmenys. Mes nesame kažkokia tai lobistų grupė, mes siekiame užtikrinti ir apginti visų transporto sektoriaus darbuotojų interesus. Susidaro įspūdis, kad komisija kai kuriuose vietose rengdama savo pasiūlymą e, nelabai nusekliai elgesi, nes aš nelabai suprantu, iš kur komisija paimėta 60 tūkstančių darbuotojų skaičių, bent vieni Vokietijoje. E, Antžeminių paslaugų srityje dirba mažiausiai 40 tūkstančių darbuotojų. Tai reiškia, kad Europoje mažiausiai turėtų būti 300 tūkstančių tokių žmonių, kurie teikia antžeminės paslaugas ir kuriems, kuriuo atžvilgiu turėtų būti taikomos atitinkamos taikomi atitinkami ES teisės aktai. Tačiau e, jie galioja e, ne tik ant žeminės paslaugas teikiantiems darbuotojams. Tie teisės aktai galioja taip pat ir oro uostų darbuotojams, pilotams, orlaivių palidovams, e, e, taip pat keleiviams, kuriems yra labai svarbu, kad jų bagažas laiku atvyktų, o ne po poros dienų. Ir e, kuriems taip pat labai svarbu, kad lėktuvai būtų pakraunami tiek, kiek leidžiama, o ne, kad nebūtų viršimos pavojingos ribos, dėl kurių galėtų vykti nelaimės. Pasakyti, kad e, visoje Europoje darbo sąlygos nuo Portugalijos iki Lenkijos yra labai blogos. E, žmonės e, dirba turėdami laikinas darbo sutartis, kuriuose darbo laikas yra labai ribotas ir visą laiką turi laukti, kada juos pakvies, nes nėra užtikrinamas nuolatinis darbas visose ES šalise. Tokia padėtis pastebima tiek tose, kuriuose galioja tam tikrie pribojimai e, susijęs su darbo rinka, kaip ir tose, kuriuose to pribojimo nėra. Įsigaliojus dabartiniai direktyvai, 40 procentų antžeminių paslaugų sektoriaus darbuotojų dirba už tokį valandinį atlyginimą, kurio nepakanka. Siekiant e, pilnai išsilaikyti, reikia dar ir e, socialinės paramos iš valstybės. Per pastos 15 metų 15 procentų darbuotojų patyrė atlyginimų mažinimą atleidžiama nemažai darbuotojų apskritai. Pavyzdžiui, vienoje bendrovėje iš 800 darbuotojų bendros skaičius bus atleidžiami 400 dėl sutartinių nuostatų pakeitimų. Mūsų patirtis taip pat rodo, kad anksčiau ant žeminių paslaugų sektoriuje e, buvo vykdomos įvairios mokymo programos, kvalifikacijos kelimo programos, trukdavusios kelias mėnesius. Dabar tokių dalykų visiškai neliko. Komisija pripažino kai kurias problemas, reikia tai įvertinti ir savo pasiūlymo projekte į tas problemas atkreipiamas dėmesys. Problema susijusiu e, šiais trūkumais yra ta, kad komisijos teikiami pasiūlymai nėra naudingi siekiant trūkumus pašalinti, nes e, padėtis yra tokia, kad e, šalyse, kurios netaikė darbo rinkos apribojimo priemonių, e, padėtis vis blogėja, mažinami darbo užmokesčiai, o tose šalise, kuriuose dar taikoma darbo rinkos apsaugos priemonės arba jų dalis per trumpą laiką gali smarkiai pablogėti darbo sąlygos. Todėl e, Europos e, oro transporto profsąjungos e, norėtų pateikti penkis pasiūlymus. Pirmiausiai šeštąjį straipsnį reikėtų pakeisti, užtikrinant atitinkamas socialinės garantijas, priimant naujus operatorius teikti antžeminės paslaugas. Antras dalykas, reikia uh, užkirsti kelią atlyginimo mm, dempingams, tai yra 8, 9 ir 17 straipsniai, reikia užkirsti kelią nešvariai konkurencijai iš nerimtų uh, paslaugų teikėjų pusės reikia nustatyti, sudaryti kolektyvinės darbo sutartis atskiriems regionams. Ir tose kolektyvinėse darbo sutartyse turi būti atsižvelgiama taip pat į darbuotojų kvalifikaciją, kitus aspektus, kurie socialinių požiūrių yra svarbus. Kitas aspektas yra E, būtinybė užtikrinti darbuotojams galimybę privaloma tvarka ir už e, tomis pačiomis darbo sąlygomis, e, kaip ir anksčiau socialinėmis sąlygomis, perėti dirbti pas naująjį paslaugų tiekėją. Šiuo metu tokia galimybė yra numatoma neprivaloma tvarka. Taip pat uh, E, reikia nepamiršti su subrangovais ir e, subrangos sutartimis susijusių problemų, nes dažnai subrangos būdu teikiamos paslaugos būna daug blogesnės kokybės. 35 straipsnis, jame apie tai kalbama ir paskutinis mūsų pasiūlymas ir pageidavimas yra nustatyti europinius profesinio rengimo kvalifikacijos kelimo standartus, e, nustatant atitinkamus reikalavimus teoriniams ir praktiniams egzaminams, kuriuos reikėtų laikyti atitinkamų kursų pabaigoje. Aš tikrai nenorėčiau sėdėti lėktuve, e, į kurį krovinius bagažą krauna tik e, e, krauna krovikai, kurie buvo apmokami tą darbą dirbti tik dvi dienas. Europos ekonomikos susitanklių komitetas kovo mėnesį savo teikiamoje nuomonėje taip pat atkreipė dėmesį 2011 m. balandžio mėnesį patvirtą bendrąją poziciją su profsąjungomis šiuo klausimu. Labai džiaugtumėmės, jeigu e, jūs, e, jūsų komiteto nariai galėtų išsameu apsvarstyti mūsų pasiūlymus ir galbūt į vieną ar kitą iš jų atsižvelgti. Labai ačiū. Pirmininkė. Labai ačiū. Dabar suteiksime žodį mūsų paskutiniajam svečiui, ponui Kristofui Kiopšinui, kuris yra už ekonomikos reikalus atsakingas tarptautinės oro uostų tarybos biuro Europoje atstovas. Tai yra oro uostų e, asociacijos e, Europos atstovas, anksčiau dirbęs <clears throat> Europos Sąjungos ir Junktinių valstijų pramonės ir amatų rūmas, abi baigėte savo studijas Vokietijoje, taigi suteiksim žodį. All, like... Labadiena ir ačiū už sutiktą žodį. Norėčiau padėkoti komitetui, kad pakvietėte mus pasisakyti jūsų posėdėje ir labai džiugu, kad galime pasidalinti savo nuomonę dėl siūlomos direktyvos dėl antžeminių paslaugų. Na, prieš perinant prie siūlomos direktyvos, aš norėčiau e, pristatyti ACI e, Europe e, narystę. Tai yra oro uostų asociacija, atstovavime 180 oro uostų E, Europoje ir taip pat e, savo verslo partnerius e, bei oros, kitas nacionalinės oro uosto asociacijas. Na, o kalbant apie siūlomą reglamentą, reikia pasakyti štai ką. Europos oro uostai labai rūpinasi paslaugų kokybę. Ir E, antžeminės paslaugos e, sudaro daugybę. Tai yra ir kelių aptarnavimą, bagažo e, tvarkymą, krovinių pašto tvarkymą ir orlaivio aptarnavimą ir taip toliau ir panašiai. Visiems oro uostams Europoje šitos paslaugos yra labai svarbios, jos yra labai sudėtingos ir jas vykdant reikia tokio na, glaudaus tarpusavio įvairių tarnybų bendradarbiavimo. Be abejo, Europos aviacijos sektorė e, egzistuoja konkurencija, oro uostai e, konkuruoja, varžosi dėl e, skrydžių ir be abejo paslaugos gali suteikti joms konkurencinį pranašumą arba nepranašumą, priklausomai nuo jų kokybės. Šiandieną e, Antžeminių paslaugų rinka atrodo, kad tai visos e, antžeminių paslaugų, bent jau didžioji dalis yra e, atviros konkurencijai, išskyrus e, keturias paslaugų kategorijos. Keletą žodžių apie priežastis, kodėl tos kategorijos yra ribotos. Labai dažnai kalbama apie tai, kad oro uostuose nepakankama ploto, kad būtų na, teikiamas arba tiesiog e, būtų suteiktas patalpos arba erdvė e, trim keturiom e, įmonėm, paslaugų teikėjom. Bet tai ne vienintelė priežastis, juk galiausiai labai daug reikšmės turi ir keleivių srautas ir taip toliau. Nereikėtų pamiršti ir saugumo motyvų bei aspektų. Šiandieną E, rinkoje dominuoja nepriklausomi žeminių paslaugų teikėjai ir pasižiūrėję skaičius pamatysite, kad 96 metais, kada buvo priimtoj, priimta pirmoji direktyva, e, do, rinkoje dominavo, do, dominavo e, oro linijų bendrovės, o šiandieną oro linijos ir oro, operator, oro uosto operatoriai atitinkamai užima tik tai 39 ir 16 procentų. Na, pirmiausia, aptarkime dabartinę situaciją ir egzistuojančią direktyvą, o tada pereisime prie komisijos pasiūlymą. Taigi, e, komisijai atlikus poveikio įvertinimą, išriškėjo, kad 65-60 procentų e, antžeminių paslaugų kainų sudaro atlyginimai arba darbuotojų, darbo jėgos e, sąnaudos. Ir be abejo, tai smarkiai atsiliepia, e, e, kalbant apie, e, tai yra svarbus aspektas, kalbant apie konkurenciją. Ir kai kalbama apie sąnaudų mažinimą, tai reikia numanyti, kad tai bus daroma ir atlyginimų sąskaita, ką, apie ką jau kalbėjo ir profesinių sąjungų atstovas. Nuo 96 metų E, antžeminių paslaugų kaina sumažėjo jau 25 procentais. Ir dėl to susidarė situacija, kada antžeminių paslaugų e, marža, pelno marža yra labai nedidelė. Ir todėl e, atsirado didžiulis spaudimas darbuotojų darbo sąlygoms ir kokybei, tam, kad įmonės galėtų išlikti konkurencingos. Toliau reikėtų paminėti ir socialinių partnerių e, bendradarbiavimą ES lygmenių. Tai yra ir nepriklausomi e, paslaugų teikėjai, ir oro uostų administracijos, ir profesinės sąjungos. Ir iš tikrųjų 2011 metais bendromis jėgomis mes parengėme E, bendrą pareiškimą dėl priemonių, kurių reikėtų imtis rengiant naują direktyvą. Ir ten taip pat buvo kalbama apie socialinius dalykus, apie viešųjų pirkimų procedūras bei e, tolesnį rinkos, paslaugų rinkos e, liberalizavimą arba dereguliavimą. Na, o dabartinėme e, komisijos pasiūlyme, kuris buvo pateiktas praėjusiu metu gruodį. Tame pasiūlyme siūloma toliau liberalizuoti e, e, antžeminės paslaugų, antžeminių paslaugų rinką, siekiant visiško, visiško savi, saviteikos rinkos atvėrimo. Be abejo, e, pati liberalizacija nėra e, visiškai e, blogas dalykas pats savaime, bet manytumėm, kad viskas priklauso nuo vietos sąlygų ir todėl ta, toks sprendimas turėtų būti priimamas nacionaliniu lygmeniu, kaip ir numatyta šioje dabartinėje direktyvoje. Taip pat e, TRAN komiteto pranešime, kuris buvo išplatintas e, e, vakar, radome kai kurių įdomių pasiūlymų, vis dar juos analizuojame, bet jau, jau susidaro, jau matome, kad e, ten yra pateikta pasiūlymų, reminta komisijos pasiūlymui, pavyzdžiui, pakeisti saviteikos savokos apibrėžimą arba numatyti dar kelių arba didinti operatorių skaičių dideliuose oro uostuose teikiant ribotos, kati, ribotos kategorijos paslaugas. Toliau e, socialinės, e, e, socialiniai saugikliai. Pasiūlymai komisijos komisijos yra geri, bet mes norėtume matyti e, tam tikras privalomas e, vykdyti e, nuostatas, pavyzdžiui, dėl darbuotojų perkelimo. Manome, kad tai yra vienas esminių reglamento elementų ir todėl 12 straipsnis pasiūlyme turėtų tapti privalomas. Toliau minimalus, mokym, minimalus mokymo reikalavimai jau buvo paminėti, nemažiau kaip dvi dienas E, visiems e, antžeminės paslaugas teikiančiams e, darbuotojams turėtų trukti mokymas. Ir aišku, tai yra geras pasiūlymas, tačiau tie mokymai galėtų būti ilgesni, bet vėlgi tai yra tik tai pasiūlymas, kurį galima toliau svarstyti šiame komitete ir kitur. Dar kiti elementai, pavyzdžiui, minimalus paslaugų standartus. Europos oro uostams tai yra be nesvarbiausias e, klausimas. Oro uostai gali nustatyti minimalius standartus, kuriuos, kurių turėtų paisyti visos e, antžeminės paslaugas teikiančios bendrovės. Na, dėl paslaugų e, teikimo sudaroma sutartis tarp paslaugų teikėjo ir oro uostų ar oro linijų. Ir mums svarbiausia yra tai, kad būtų numatytos kažkokios tai minimalios paslaugų teikimo E, sąlygos arba standartai, siekiant užtikrinti sklandų oro uostų darbą. Nesinorėtų, kad oro uosto darbas būtų sutrikdytas dėl nekokybiškų paslaugų teikimo. E, yra keletas dalykų, kurie kelia problemų oro uostams. Tai yra keletas problemų E, kurios yra numatytos dabartinėme pasiūlyme. Pavyzdžiui, teisinis e, e, oro uosto administratorių atskirimas. Manome, kad tai nebus produktyvu, nes tai sumažins antžeminio paslaugų teikėjų konkurencingumą. Tad esame gana kritiškai nusiteikę šio pasiūlymo atžvilgiu. Taip pat yra keletas nuostatų dėl administracinės naštos, kuri bus perkelta e, oro uostams. Ir e, paslaugų teikėjams, e, na, iš tiesų, iš tiesų norėtumėm, kad tas pasiūly, šitie pasiūlymai dar būtų peržvelgti. Ir baigdamas, norėčiau išvardyti mūsų prioritetus šitame teisėkūros procese. Be abejo, e, oro uostai, oro uostai labai rūpinasi e, paslaugų e, kokybę. Mes neturėtume matyti, kad į rinkos liberalizavimą būtų žiūrima dogmatiškai ir norėtumėm, kad pačioms valstybėms narėms būtų paliktas sprendimas liberalizuoti rinką ar ne, taip kaip yra numatyta dabar. Taip pat reikia numatyti didesnius arba stipresnius socialinius e, saugiklius. Ir būtų gerai mes, jeigu būtų atsižvelgta į socialinių partnerių nuomonę e, toliau rengiant e, šį reglamentą. Ačiū uždėmesį. Labai ačiū. Dar turime maždaug e, pusę valandos laiko. Kas norėtų tarti žodį, ponė Steinriuk, po to ponė Irš. Ačiū, aš pirmiausiai norėčiau padėkoti pranešėjui. Manau, kad e, pranešimas suformuoluotas tinkama linkme ir iš principo ir mano frakcija galėtų jo turiniui pritarti apie tai jau esame kalbėję, o šiandien man rūpi atkreipti dėmesį į tai, kad problema nėra vien tik vokiška, ne vien tik vokiečiams kylanti problema, nes jau ir anksčiau esame kalbėję apie panašias problemas, taip pat ir kitose sektoriuose. Imkime pavyzdžiui pašto teikiamas paslaugas. Čia neretai yra pakenkiama ar padaroma žala paslaugos teikimo kokybė dėl įvairių su darbo sąlygomis susijusių aspektų. Ir jeigu pažvelgsime į skaičius, jie buvo paminėti, tai įsitikinsime, kad daug kur buvo labai smarkiai sumažinti atlyginimai, suprastėjo darbo sąlygos, mažiau yra skiriama dėmesio um, mokymams, o sritis juk yra tokia svarbi ir reikia turėti galvoje, kad e, oro uostuose, oro linijų veikloje tikrai gali kilti nemažai problemų dėl tam tikrų silpnų visos paslaugos teikimo grandinės vietų. Tad nesuprantu, kodėl negalima įtraukti ir kai kurių pasiūlymų iš Europos socialinių partnerių asociacijos pateiktos e, deklaracijos. Ten daug kas yra labai konkrečiai aiškiai pasakyta. Ir turiu dar taip pat ir kelis konkrečius klausimus e, trims mūsų prelegentams, trims svečiams. Ponui Brussels Airlines atstovui noriu patikti klausimą dėl to, ar iš tiesų jūs manote, kad daugiau konkurencijos reiškia mažesnės kainas ir geresnę kokybę. Jeigu teisingai viską vertinu, tai bilieto, oro linijos bilieto um, kainos e, sudaro ant žeminių paslaugų teikimas tik apie e, mažiau negu 1 procentą. Pažvelgime taip pat ir į Arabų pusąsalį, į Dubajų, Abu Dabį, į kitus panašius miestus ir ten esančias darbo sąlygas. Ar iš tiesų manote, kad mes sugebame, sugebėtume konkuruoti turėdami tokias darbo sąlygas. Ir kaip manote, galėtume konkuruoti su tokiais regionais? Taip pat e, Verdi profsąjungos atstovui turiu klausimą. Minėjote pastarųjų dešimties metų įvykių raidą. Ar turite kokiu nors įverčių dėl to, kaip situacija pasikeistų, jeigu visiškai būtų įgyvendinama ši direktyva, jeigu iki galo ji būtų įgyvendinama. Ir kaip reikėtų vertinti situaciją, turint galvoje pavojingas darbo sąlygas ar nesaugias darbo sąlygas. Oro uosto atstovui klausimas dėl to, kokių saugumo problemų gali kilti, kai daug darbuotojų dirba antžeminio personalo, antžeminių paslaugų sferoje. Kaip tuomet spręsti tas problemas, kylančias tiek darbuotojams, tiek darbdaviams ir kiek čia gali pasitarnauti mūsų direktyva. Iš tikrųjų turiu dar daugybę kitų klausimų, bet suprantu, kad laiko nėra, tad apsiribosiu šiais keliais. Bet dar vis turime šiek tiek laiko. Aišku, problema nėra vokiška, sutinku su tuo, bet vis dėlto pasisakys ponė Hirš ir paskui ponas Hendelis, kad ir kaip bebūtų. Pone Hirš, ačiū. Pone pirmininkė, yra nuolat kalbama apie liberalizavimą, dėl to galima būtų daryti prielaidą, kad aš kaip liberalų frakcijos atstovė čia džiaugsmingai tik sušuksiu dėl to, bet iš tikrųjų ir man kelia nerima ta tendencija. Be abejo, siekiame kokybės geresnės patobulinimo šios ryties veikloje, bet vis dėlto reikia įvertinti tai, kad jau ir dabar oro linijos turi galimybę rinktis bent jau tarp dviejų operatorių antžeminių paslaugų teikėjų, taigi ir tam tikras kiekybinis elementas užtikrinamas, bet jeigu turėtumėm dar daugiau konkurencijos šioje srityje, tai iš tiesų būtų taip ir Brussels, Brussels Airlines atstovas kalbėdamas taip pat sakė, kad kokybės aspektas būtų viena, bet um, kaštų aspektas visai kita, nes be abejo, jūs turite dirbti rentabiliai, o kaip tik ir Brussels Airlines susidūrė su labai nemažų sąnaudų padidėjimų vien dėl to, kad atsirado konkurencija iš arabų pusiausalio. Ir dėl to manau, kad e, būtų taip pat poveikis ir um, apskritai visai konkurencijos sričiai dėl antžeminių paslaugų teikimo. Iš principo, nuo to um, iš, iš principo aišku, kad um, bandoma konkuruoti per atlyginimus, per mažėjančius atlyginimus. Bet jeigu liberalizavimą suprantame kaip mažesnį valstybės kišimas į šį reikalą, bet to poveikis yra mažėjantis smarkiai, drastiškai mažėjantis atlyginimai. Ir jeigu tuo atveju iškilus problemams vis dėlto įsikištų valstybė ir privalėtų įsikišti valstybė, siekdama sumažinti neigiamą poveikį, tuomet man jau nebeaišku, ar iš tiesų toks valstybės įsikišimas yra prasmingas. Nes išeitų taip, kad jie anksčiau ar vėliau vis tiek įsikiša ir problemas sprendžia. Dėl ko man šiek tiek apmaudu yra tai, kad užimtumo reikalų komitete neturime galimybių keisti šeštąjį straipsnį, kuris yra lemiamas straipsnis tekste ir tikrai turės daug įtakos daugeliu atveju. Bet yra kitų aspektų, apie, apie kuriuos galime kalbėti ir vienas iš jų be abejo yra galimybė perkelti personalą kitur. Iš pirmo žvilgsnio tai atrodo gal įdomi koncepcija, bet atidžiau pasižiūrėjus pamatysime, kad tai yra tik tariamo saugumo užtikrinimas, nes nėra garantijų, kad darbuotojas dirbs toliau toje pačioje įmonėje. Vis tiek galėtų būti įteikiamas atleidimo lapelis anksčiau ar vėliau. Dėl to turėčiau ir tai štai tokio pobūdžio klausimą prelegentams, kaip vertinate tą situaciją. Dėl mokymų, kvalifikacijos kelimo, čia reikia pasakyti, kad tiek darbuotojams tai duoda naudos, tiek ir pačioms uh, įmonėms ir, ir oro linijų bendrovėms, nes jos yra suinteresuotos tuo, kad būtų teikiamos kokybiškos jų lėktuvo aptarnavimo paslaugos. O šiam kontekste kylantis man dar vienas klausimas yra tai, kad neaišku, kaip visi tie reikalavimai paveiks šią sritį. Dėl to būtų gerai tikriausiai paprašyti komisijos atlikti ir poveikio vertinimo analizę, kad aiškiai būtų matyti, kur slypi kokios sąnaudos, kaip kas ką paveiks. Nes daugelis įvairių institucijų įstaigų atlieka tuos vertinimus, galima būtų įsigilinti į padėtį paskirose valstybėse narėse. Ir tikrai būtų gerai konkrečiai įvertinti komisijos pasiūlymo pateikto poveikį, nes tas kol kas dar nėra pakankamai padaryta. Taigi ir kolegoms klausimas dėl to, kaip vertintumėte poveikį patys. Merci. Uh, Tomas Handel, puis M. Becker. Tomas Handel. Tomas Hendelis, po to ponas Bekeris. Noriu pirmiausiai atkreipdėmėsi į tai, kad e, ponė Hirš e, čia pasitelkusi senus liberalų argumentus ir e, raginama nesikišti į rinkos procesus, tai, na, tai nieko nestebina. Teikiant ant žeminės paslaugas reikia atkreipti dėmesį, kad tiek socialiniais, tiek darbo sąlygų aspektais šias paslaugas teikiančių darbuotojų teisės nėra apsaugotos, todėl tai tikrai nėra teigiamai vertintinas dalykas. Komisijos vykdomas liberalizavimas buvo susijęs su tuo, kad naujų darbo vietų bus sukurta nelabai daug, darbo krūvis smarkiai padidėjo ir buvo taikomas atlyginimo dempingas. Uh, Todėl dabar vienam darbuotojui mokamas 20 procentų mažesnis atlyginimas, 20 procentų Vokietijoje antžeminės paslaugas, antžeminių paslaugų sektorėje dirbančių asmenų e, gyvena žemiau skurdo ribos. Čia bandoma tik tai dar labiau pralopti iš gopšumo. mes e, neprieštarautume tam, kad viename oro uoste dirbtų 30 žymių paslaugų tiekėjų, jeigu būtų užtikrintos atitinkamos darbo ir socialinės paslaugos darbuotojams, tačiau taip e, iš tikrųjų būtų dirbti neįmanoma, todėl būtina, būtina numatyti atitinkamus apribojimus. Man svarbu, kad uh, būtų įmamasi atitinkamų reglamentavimo priemonių, kad pasikeistų dabartinė darbo socialinių sąlygų ir e, su jomis susijusių sąlygų sistema teikiant žeminės paslaugas. Noriu tris klausimus užduoti. Ar e, teisinga informacija pateikė vienos oro uostas apie e, tai, kad atžymių paslaugų tiekėjas oro uoste nesugeba padengti savo patiriamų išlaidų išgaunamų pajamų. Iš Bruselio oro linijų atstovo girdėjome, kad e, nuo 200 e, eurų kainuojančio bileto galima sutaupyti dėl liberalizavimo priemonių e, eurą 60. Tai yra tikrai jokingos sumos, vertinant skrydžių bendrovių konkurencingumo atžvilgių. Aš tokias e, sumas tikrai e, vertinu kaip juokingas, nes e, jų konkurencingumo toks sutaupimas e, nelabai padidintų. Dar noriu paklausti, ar teisinga informacija susijusi su tuo, kad Vokietijos oro uostose šiuo metu vienas e, kvalifikuotas e, e, krovikas yra atsakingas už tris lėktuvus, o visi kiti krovos darbus atliekantis asmenys yra nepakankamos kvalifikacijos. Tai jeigu ta informacija yra teisinga, tai man tikrai kyla daug klausimų dėl saugus, saugumo standartų e, laikymosi užtikrinimo pasitelkiant pakankamą skaičių kvalifikuotų darbuotojų. Norėčiau profsąjungų atstovų vertinimą išgirsti. Ačiū, pan, be, dabar ponui Bekerius teikimo žodis, ponui Šerkas, po to dar leisime pasisakyti. E, jeigu pats kažkada būtumėte dirbęs verslo srityje, tai pritartumėte uh, apribojimų panaikinimui. Tačiau aš dabar galiu konstatuoti, kad visi argumentai uh, susijęs su tam tikromis prievolėmis būtų uh, nenaudingi darbuotojams. Remiantis atlikto tyrimo šiame sektorio rezultatais negalime konstatuoti, kad e, atlyginimai būtų padidėję e, ir konkuren... konkurencija yra vykdoma tik tai mažinant atlyginimus, todėl e, ji neigiamai atsiliepia darbuotojams. Iš daugelio oro uostų teikiamos informacijos galime daryti išvadą, kad padėtis yra nevienoda, todėl spontaniškai negalėčiau pritarti čia teikiamiems pasiūlymams. Būtina atsižvelgti, apsvarstyti įvairius aspektus susijusius su konkurencijos skatinimu ir e, galimai patirsiama žala. Todėl aš e, tikrai vienareikšmiškai nepritarčiau šiam pasiūlymui. Ponas Serkas e, turėtų įnešti daugiau aiškumo į diskusiją. Aš noriu e, tą <clears throat> diskusiją kažkiek paįvairinti pristatymas problemas susijusias su Viduržėmio jūros regionu per dažnai komisija, teikdama savo pasiūlymus, pamiršta, kad egzistuoja sutartis dėl ES veikimo, kurios 9 straipsnėje teigiama, kad visose ES politikos srityje būtina siekti kuo aukštesnio lygio užimtumo ir socialinių garantijų. Ir komisija nieko nekalba nei apie Europos socialinį modelį, nei apie Europos socialinę hartiją, lyg jos visai nebūtų. Šiandien uh, e, mus pristatomos neva dvi visiškai skirtingos pozicijos. Tariamai komisija visuomet gina tik tai verslininkų, darbdavių interesus ir jos pasiūlymai nukreipti prieš darbuotojų interesus. Todėl neturėtume stebėtis, kad paprastų žmonių akise Europos Sąjunga e, laikoma institucija, kuri greuna nacionaliniu lygmeniu arba atima nacionaliniu lygmeniu nustatomas ar nustatytas socialinės garantijas. Tai, e, ilgainiui, jeigu tokiu principu vadovausimės, tai turėsime ne socialinę rinkos ekonomiką Europoje, bet vien tik gryną rinkos ekonomiką. <clears throat> Mūsų ekonomika yra primtina žmonėms būtent dėl socialinių aspektų ir prašau praneškite apie tai savo vadovams, nes europiečiams kyla didelis susirūpinimas dėl šių aspektų, nes konkurencija yra susijusi ne tik su sąnaudų mažinimu, konkurencija reikia nepamiršti socialinio dialogo, alijansų tarp įmonių ir darbuotojų siekio gerinti darbo sąlygų kokybę, e, socialinių garantijų apreptis plėsti. Taigi mums, socialistams, dėl šio pasiūlymo kils nemažai sunkumų. Noriu užduoti prieš steigdamas žodį mūsų prelegentams, tiksliau ponas Tomas man norėtų užduoti klausimą prieš teikiant žodį prelegentams. A, vienintelė diktatūra, su kuria turime susitaikyti, yra laiko e, diktatūra. Norėjau dar paklausti, kas atsitiktų, jeigu padidėtų ant žeminių paslaugų teikėjų skaičius oro uostose, ar nuo to pagerėtų teikiamų paslaugų kokybė, ar jūs manote, kad ten, kur sistema veikia gerai, turėtume tų tiekėjų skaičių dar labiau didinti, kad didintume e, konkurenciją. Mes e, jau anksčiau esame apsisprendę, kad siekdami didinti konkuruojančių įmonių skaičių, turėtume nepamiršti kokybės Taip pat e, dėl kvalifikacijos kelimo mokymų komisijos atstovai teigia, kad pakanka dviejų dienų mokymų. Aš pažįstu asmenų, kurie dirba e, lėktuvų priežiūros srityje, turi turėti aukšto mokslo diplomą ekonomikos inžinerijos srityje, nes, nes jeigu e, koks nors vienas varštelis būtų neteisingai lėktuve prisuktas, galėtų kilti plataus masto nelaimių. Taigi, uh, tam lėktuvui pakilus į orą. Ir e, dar norėčiau pasitikslinti, ar iš tiesų ta informacija dėl e, bilietų kainų ir galimybės sutaupyti ten vos tik tai vieną ar pusantro e, euro. Dėl to, tai jeigu ta informacija yra teisinga, tai mes tikrai e, patys savo duobę kasome. Kolega Serkas yra teisus, čia nereikia e, prieš pastatyti tarpusavėje šiaurės ir pietų regionų, reikia e, galvoti apie bendrus interesus. Taip pat dėl statistinių duomenų buvo e, Komisija kalba apie 60 tūkstančių darbuotojų antžeminės paslaugas teikiančių, čia buvo paminėtas 300 tūkstančių darbuotojų skaičius, tai reiktų įsiaiškinti skaičius, taip pat e, dėl mūsų įgaliojimų susijusių su šeštoju straipsniu. Taip, šeštas straipsnis nepatenka mūsų įgaliojimų sritį, tačiau mes galėtume pateikti atitinkamus pasiūlymus transporto komitetui. Aš ir kiti kolegos manau, kad mano pranešime daugiausiai dėmesio bus skirima būtent mūsų įgaliojimų sričiai ir <clears throat> stengsimės, kad nenaitų veltui nei vienas mūsų pakeitimas. E, stengsimės bendrabiauti su transporto komitetu pirmininkė. Pritariu pranešėjui. Mums išdalintame žemėlapyje matome, kad pavyzdžiui Vokietija ir Graikija yra panašioje padėtyje. Dėl antžeminių paslaugų suteiksiu dabar žodį mūsų svečiams tą pačią tvarką kaip ir pradžioje. Pirmiausiai kalbės Jan Dilov. Deja, prašau nekalbėti ilgiau nei penkias minutės atsakant į visus užduotus klausimus. Uh, ačiū pirmininkė, ačiū komiteto nariams už užduotus klausimus, kurie iš tiesų yra labai aktualūs. Bandysiu juos atsakyti remdamasis e, mūsų patirtimi ir taip pasitengsiu atsakyti juos kaip galima išsameu. E, pirmas klausimas yra dėl sąnaudų ir taip pat e, kiek sąnaudų sumažėjimas atsilieps e, e, bilietų kainų sumažėjimai. Manome, kad antžeminės paslaugos yra labai e, svarbios mūsų kaip Europos oro linijų bendrovės konkurencingumo pranašumui. 15 procentų sudaro antžeminės paslaugos mūsų bendra ISA naudų struktūroje. Ir tai ne tik tai e, bagažo e, paslaugos arba e, bagažo tvarkymo paslaugas. Ir tas sąnaudų sumažėjimas apie pusę procento, pusantro procento yra iš tikrųjų yra gana aktuolus. Ir jau ateityje, tai yra praeitie, mes matėme, matė sąnaudų sumažėjimą iki gana, gana reikšmingą e, sumažėjimą, mm, kas tik tai dar sėki pa, parodo, kad mums e, sąnaudų sumažėjimas e, yra tikrai aktualus ir gana didelis bei reikšmingas, kuris tai taip pat atsiliepia netiesiogiai mūsų veiklai. Tokiu būdu netiesiogiai, tai tiksliau sumažėja pamesto bagažo, neteisingai nukreipto bagažo skaičius Tad e, mes iš tiesų labai daug ko priklausome nuo žeminių paslaugų teikėjo. Ir jeigu jų paslaugos teikiamos neteisingai arba netinkamai, tai e, jų klaidos mums kainuoja gana brangiai. Tad iš tiesų taip, antžeminės paslaugos yra labai didelį, turi labai didelį svorį e, mūsų e, sąnaudų struktūroje ir jų mažėjimas tikrai gali stipriai atsi, e, atsiliepti ir bilietų kainos mažėjimui ir tai tikrai nebus vienas euras. Toliau e, išgirdame e, argumentų iš apie tai, kad apie 70 procentų e, antžeminių paslaugų sąnaudų yra atlyginimai arba darbo jėgos paslaugos. Taip, taip, yra. Bet vėlgi reikėtų daryti skirtumą. Pavyzdžiui, geros, kokybiškos, e, e, didelės įmonės, e, atsakingos įmonės, jos didelį dėmesį kreipia darbo sąlygoms ir be abejo kiekvieno darbuotojo atlyginimas yra svarbus elementas, bet tai nėra vienintelis elementas. Ir čia reikėtų ieškoti pusiausvėros tarp įvairių profesio, profesio, profesijų arba specialistų grupių, kurios, kurie aptarnauja vieną ar kitą postą, vieną ar kitą paslaugą, teikia vieną ar kitą paslaugą. Ir kur iš tikrųjų jų profesionalumas, jų kokybiškas darbas daug ką lemia. Trečias dalykas, na, žvelgiant į šiandieninę situaciją daugelį Europos oro uostų, matome, kad yra du, pagrind, na, po du e, antžeminių paslaugų teikėjus e, keturiose paslaugų kategorijose. E, bet tai yra ir daug e, tokių nemažų didelių oro uostų, e, kur e, tų paslaugų teikimo kokybė tampa labai svarbi ir didelė ir reikšminga. Ir todėl mes iš tikrųjų matome poreikį, kad rinka taptų dar labiau fragmentuota, tai yra, kad atsirastų dar ir, pavyzdžiui, trečias paslaugų teikėjo. Geras pavyzdys galėtų Bruselio oro uostas nes e, iš tikrųjų dviejų paslaugų teikėjų buvimas, kita vertus, tai taip pat reiškia dažniausiai ir monopoliją. Todėl tas trečio operatorius, trečio e, paslaugų teikėjo e, atsiradimas būtų tik tai teigiamai sutiktas. Be abejo, tai reikia padaryti atsižvelgiant į darbo įstatymus, o pagal dabartinės sąlygas tai padaryti yra labai sunku. Na ir kalbant apie Bruselio oro uostą ir Bruselio oro linijas, e, iš mūsų patirties e, panašu, kad na, ne vienas oro uostas nenorėtų įsileisti bet ko. Mes e, esame pasirengę tokiam palaipsniui rinkos atverimui kvalifikuotas antžeminės paslaugas teikiančiom įmonė. Ir esame įsitikinę, kad jei tai bus padaryta su e, pakankamu atsargumu, tai paslaugų kokybė tikrai padidės. Ir pavyzdžiui, galime, kalbėtoja nutraukė pirmininkė, toliau ponas Konsvold. Ačiū. Pone pirmininkė, jūs atkreipėte dėmesį, kad aš dalyvauju vienoje e, priežiūros taryboje dviejų avialinijų, taip. Ir tai yra tokio dydžio avialinijos ar oro bendrovės kaip Brussels Airlines. Keletą skaičių turiu dėl vienos bendrovės 11 metais, 12 metais. 850, 850 milijonų eurų sąnaudų susidarė. Mm. Tai kaip tik ir buvo sąnaudos susijusios su uh, antžeminiu personalu ir 40,3 milijonai. 40,3 milijonai eurų konkrečiai buvo suma skirta antžeminiam personalui. Bet tai yra tik dalinai reglamentuojamos paslaugos Vokietijoje. Nes 40,3 milijonai apima taip pat ir nereglamentuojamus kaštus. O pasiūlyme kalbama apie papildomą dereguliavimą reguliuojamoje srityje. Jeigu atsižvelgsim dar į tai, kad e, darbo užmokesčio dalis e, sudaro tikrai mažiau negu 100 procentų, 60-80 galbūt. Ir jeigu dar taip pat darysime prielaidą, kad komisijos pasiūlymo tikslas yra mažinti darbo atlyginimą dar 20 procentų, tai susidarys tik 0,35 procentai visų sąnaudų dalies. Galima tada paskaičiuoti, kokią dalį sudaro mm, skrydžio metu ant žeminio personalo paslaugos, jeigu biletas kainuoja 300, 400, 500 eurų, kiek yra sumokama už ant žeminio personalo darbą. Lufthansa, pavyzdžiui, galėtų tai būti keli milijonai, mažesnėje bendrovėje galbūt mažiau. Bet tikrai dėl to nepasikeis konkurencinė padėtis, jeigu 0,35 procentai tai yra tik tai. Tai konkurencija Europoje ir pasaulio mastu tikrai su to nebus susijusi. Bruselio avialinijos yra tikrai puikiai organizuotos avialinijos, neprasčiau negu kitos. Ir pati Lufthansa 2007 metais paskutinį kartą atskleidė įvairius rodiklius savo ir nurodė, kad visų antžeminių paslaugų kaštai sudaro 4,4 procentus sąnaudų. Toliau dar dėl to, kas dar norėtų papildomai pasidomėti tuo, yra atitinkamas tyrimas atliktas, kur yra nagrinėjami antžeminių paslaugų kaštai. Tuomet galėsite susidaryti objektyvų vaizdą, ne tik subjektyviai išgirsti, ką nors iš mūsų. Toliau, kaip bus, jeigu komisijai pavyks prastumti savo pasiūlymą, toliau griebinti pasiūlymą, tuomet daugelie šalių, tokiuose kaip Junktinė karalystė, Ispanija, Portugalija, tendencijos tik prastės ir daugelie kitų šalių taip pat. šalyse, kur vis dar yra taikomi prieigos apribojimai mažesnį operatorių daliai ir toliau prasties um, darbo sąlygos, um, mokymų mažės. Tomas man kaip tik minėjo IHK Vokietijoje organizuojamus mokymus, tokių nebeliktų. Daugelis um, oro linijų atsisako tokių mokymų. Nežinau, kaip bus su atlyginimais. Jeigu palyginsime skaičius iš įvairių Europos šalių, galima tik bandyti spėti, į kurią pusę viskas pakryps, jeigu bus taikomas šis pasiūlymas ir jeigu dar jums bus imamasi papildomo liberalizavimo. Tikrai nebus geriau o mokesčių mokėtojai valstybė privalės kompensuoti tas prarastas darbo vietas savo pinigais. To matyt niekas nenori. Manau, kad nesvarbu, ar žmogus būtų kilęs iš Graikijos, iš Junktinės karalystės, Ispanijos, Portugalijos ar Lenkijos, vis tiek kiekvienas iš jų yra suinteresuotas tuo, kad sklandžiai būtų vykdomi skrydžiai, sklandžiai veiktų oro uostai. Ir norima, kad reglamentavimas ES atitiktų socialinę pažangą. Ir kad mes visi siektume bendro tikslo, dirbdami iš vien. Ir kad nebūtų tik tai atsižvelgiama į kai kurias didžiausias oro linijų bendrovės ir jų vadovų atlyginimų situaciją. Ačiū, toliau Kristof Kepšen. Thank you, thank you for these, uh, very, uh, Ačiū pirmininkė ir dėkoju už tokius aktualius klausimus, kurie buvo užduoti. Buvo paminėtas vienas oro uostas, jūs tikriausiai suprantate, kad negaliu komentuoti konkrečių oro uostų, bet galiu kalbėti apie e, tuos oro uostus, kurie teikia antžeminės paslaugas, kurių ir tokių yra tikrai nedaug. Ir pasižiūrėję, kiek tai kainuoja, pamatysite, kad pelno marža e, tokia yra nedidelė ir e, kai kurie oro uostai yra netgi patyrę nuostolių iš tokios veiklos, tad iš tiesų kyla teisėtas klausimas, ar reikalinga tolesnė liberalizacija ir ką reikia padaryti, kad e, oro uostai dirbtų pelningai teikdami šias paslaugas. Na, akivaizdu, kad tolesnė e, liberalizacija tikrai turės įtaką e, paslaugų pelningumui. Toliau dėl darbuotojų perkelimo šiek tiek platesnė e, prasme. Kartais susidaro įspūdis, kad mes čia kalbame tik tai apie tai, kas aktualu Vokietijai ar kokiai konkrečiai šaliai. Taip nėra. Mes kalbame apie dereguliavimą, kuris bus taikomas visoms 27 valstybėms narėms ir todėl socialiniai e, klausimai bus svarbus visoms 27 valstybėms taip pat. Ir labai dažnai, kalbant apie žeminį e, paslaugų personalą, yra minima Ispanija. Yra kitos valstybės narės, kurios dar turi gana ribotą e, šios rinkos prieigą. Na, privalomas darbuotojų perkelimas, tokia nuostata yra svarbi e, visoms valstybėms narėms. Juk nenorime, kad po vienerių metų ar po kurio laiko, po to, kai tas e, personalas buvo perkeltas kitai įmoniai, kad tas personalas būtų atleistas. Ir viena iš priežasčių, dėl kurių siūloma nauja nuostata, yra tai, kad e, šios sektoriaus darbuotojams reikalinga ilgesnė perspektyva, laiko perspektyva. Jie turi būti užtikrinti, kad turės darbo e, laiką, darbo vietą septyneriems ar, ar, ar daugiau metų. Tad darbuotojams reikalingas užtikrintumas dėl darbo, e, oro uostams reikalingas e, stabiliai teikiam, reikalingos stabiliai teikiamos paslaugos ir Čia, kai kalbame apie darbuotojų perkelimą, e, e, jis yra numatytas 12 straipsnėje. Toliau saviteika, self-handling. Mes e, šito dalyko išsamei nenagrinėjame, bet iš esmės tai yra galimybė oro linijoms samdyti šių paslaugų teikėjus. Tad, e, nes dabar e, iš principo oro uostai tai yra pakeitų šitą savoką, e, oro uostai e, galės, e, negali dabar samdyti paslaugų teikėjų, bet e, e prieimus nuostatą Tai bus galima padaryti, tai yra samdyti trečią, trečią šalį, kad būtų teikiamas antžeminės paslaugos ir tai iš tikrųjų um, atsilieps uh, teikiamų paslaugų kokybei bei sąnaudoms. Ir vėlgi uh, ši nuostata e, aktuali ne vienai ir ne dviem valstybėms narės, bet visoms 27. Ir be abejo reikia užtikrinti, kad nepamirštumėm e, ir minėtų naujų nuostatų socialinių aspektų. Ir galiausiai ponas man paklausė ar iš tikrųjų e, siūlomas reglamentavimas turės įtakos e, paslaugų kokybei. E, yra oro uostų, kuriuose dirba 3 ar 4 paslaugų teikėjai. Paslaugų pelningumas irgi yra nedidelis, bet, jie, bet jų kokybė yra pakankamai gera. Ir įleidus arba leidus e, leisti, leidus e, trečią įmonę e, dirbti šitoje rinkoje. Galbūt kai kuriems oro uostams ta idėja nebus aktuali arba ne, ar nebepasiteisins. Bet vėlgi, priimant tokius sprendimus, reikia atsižvelgti į vietos sąlygas, o ne į komisijos e, e, reglamentavimą. Tam, tą ir norėjome pabrėžti. Dėkui uždėmesi. Koncise. Steiksiu žodį komisijos atstovui, prašydama įkalbėti taip pat trumpai. Labai ačiū už suteiktą antrą galimybę kalbėti. Komisija įvertina ir pripažįsta šio klausimo svarbą ir opumą atsižvelgsime į šiandien išgirstus e, argumentus. Dėkuoju už galimybę dalyvauti diskusiją. Todėl mes manome, kad mūsų pasiūlyme būtina atsižvelgti į e, socialinius aspektus, visiškai pritariu pono Serkas nuomonė ir būtent todėl mūsų pasiūlymas yra tolygus, jame numatoma galimybė valstybėms narėms, kurios šiuo metu dėl teismo sprendimo negali uh, reikalauti būtino perkelimo darbuotojų e, į naujų žemė paslaugų teikėjų e, darbuotojų sąrašus. Taigi pasiūlymas e, juos siekime ne vien tik liberalizuoti padėti. Čia kalba eina apie laipsniškus sprendimus keturiose ribotose sritise, kur pamažu numatoma galimybė tik džiose orostose padidinti e, paslaugų teikėjų skaičių nuo dviejų iki trijų. Buvo daug kalbėta apie mokymus. Mūsų vertinimu tai yra e, labai e, svarbus aspektas. Verta paminėti, kad mokymams šiame sektoriuje skiriamas nepakankamas dėmesys, tai būtina numatyti privalomus mokymus, kurie būtų tiesiogiai siejami su atitinkamais kokybės standartais. Pone Steinruk klausė, ar e, kokybės standartai turėtų apimti taip pat ir saugos aspektus. Savaime suprantama, kad saugos aspektai turėtų būti juos įtraukti. Dėkoju dar kartą už diskusiją ir už dėmesį pirmininkė. Labai ačiū, baigsime mūsų rytinės posėdžio dalies darbus. Ir to, kitą kartą svarstysime Tomo mano nuomonę e, Birželio 20 dieną, o savo posėdį pratęsime 15 val. Ačiū.